no, il suo è quello là della, ah. della Presidenza. Colleghi, per favore, se volete prendere posto. Gerbiami kolegos, prašom susėsti. Daug laiko neturime ir manau, kad visą turimą laiką turime gerai išnaudoti. Džiaugiamės, kad mūsų viešne šiandien labai punktualiai atvyko. Atvyko laiku. Dėl darbo tvarkės aš tik tai noriu keletą pranešimų dar padaryti. Kroatijos užsienio reikalų ministras, kuris šiandien turėjo pas mus atvykti, negalės dalyvauti mūsų posėdėje, galbūt jau tą girdėjote. Jis šiandieną užsiemęs pasirašomas susitarimas tarp Slo... E, Slovenijos ir Kroatijos e, dėl teritorinių dalykų. Tai yra labai svarbus dalykas e, procese, kuris dar labiau turėtų priartinti Kroatiją prie Europos Sąjungos ir jo nebuvimas pas mus yra labai rimta, turi labai uh, rimtą priežastį, o daktaras Vladimiras Drobnekas, kuris yra vyriausiasis Kroatijos Respublikos dėrybininkas, e, siekiant narystės, lankysis vietoj jo. Dėl e, keitimosi nuomonėmis su generolu Marijonu e, jo nebus, to pasikeitimo nuomonėmis, kadangi vyksta geležinkelio streikas, Prancūzijoje, Belgijoje jis negali atvykti. Ir e, lakryčio 10 dieną, 4 valandą keisimės nuomonėmis su juo. Bet ponas Berman, kuris yra e, rinkimų stebėtojų misijos vadovas ES, e, antram turui prezidento rinkimų jis buvo paskirtas. E, bet jisai lankysis, bet kaip žinia, tas antras turas yra atšauktas, kadangi ponas Abdula Abdula pasitraukė iš rinkimų. Reikėjo už tai pakeisti atitinkamai darbo tvarkę ir aš tikiuosi, kad jeigu niekas neprieštarauja, mes laikome darbo tvarkę patvirtintą su šiais pakeitimais. Aš nebenoriu gaišinti mūsų brangios viešnios Taigi padarysiu kitus pirmininko pranešimus vėliau. O dar prieš suteikdamas jai žodį, norėčiau pasveikinti Islandijos parlamento delegaciją. Jie mūsų posėdėje nedalyvaus ilgai, bet dabar yra atvykę. Vadovauja delegacijai parlamento pirmininkas Johannes Dotie Jis lankosi kartu su užsienio reikalų komiteto kolegomis kitu kolega ambasadoriumi Polu Joksvern. Man labai malonu e, pirmininkaujančios šalies atstovę, kad jūs pas mus atvykote šiandieną. Žinome, kad taryba e, susitiko prieš dešimt dienų, buvo daug po to labai svarbių įvykių, kurie rūpi ir jums, ir mums, ir galime juos aptarti kartu. Aš dabar žiūriu į svarbiausius dalykus mūsų diskusijų, paskui išsameu pakalbėsime apie tai e, buvo patvirtinti sprendimai dėl Europos išorės veiksmų tarnybos ir noriu pasakyti, kad taryba yra e, išplėtojusi savo poziciją. Ne viską buvo atsižvelgta, gal pernelyg skubotai. Buvo priimti sprendimai ir Europos parlamento nuomonė ne visiškai atspindėta sprendime bet mes esame viena iš biudžeto institucijų, taigi atrodo turėtume turėti savo e, galimybę tarti savo žodį dėl finansavimo šios tarnybos. Turime dalyvauti diskusijose dėl to, kaip bus skirstamos lėšos, kaip e, tvarkomas Europos Sąjungoje ir e, tam tikrą prasme į mūsų nuomonę nebuvo pakankamai atsižvelgta. Kitas dalykas Taip pat kalbu apie svarbų sprendimą, gal šiek tiek netikėtą. Asociacijos susitarimas su Sirija buvo pasirašytas. Mes labai ilgai laukėme to įvykio ir noriu priminti jums, kad komitetas e, paprašytas duoti savo pritarimą šiam susitarimui e, tarybos sustikime taip pat buvo kalbama apie naują strategiją Afganistanui ir Pakistanui, jos patvirtinimą. Buvo kalbama ne tik apie karinius dalykus, e, strategijoje kalbama ir apie socialinius ryšius, e, pilietinės teisės, žmogaus teisės, moterų teisės, kalbama apie veiksmingą e, valdymo aparatą, viešai administravimą ir teritorijos karinės kontrolės užtikrinimą. Kalbama ten taip pat apie daug svarbių perspektyvų ateičiai. E, negalime pavadinti tos strategijos išėjimo strategiją, nors daug kas to norėtų. Gal pereinamąją strategiją reikėtų labiau laikyti šį dokumentą. E, buvo Neseniai apie tai kalbėti ir parlamente, o mes e, turime galvoti, kaip padėti toms šalims, užsitikrinant stabilesnę demokratinę ateitį po to, kai vyko demokratiški teisėti rinkimai. Dabar matome, kad veikia vyriausybė, kuri teisėtai išrinkta. Europos ES vystimosi strategija Afganistanui dėl to taps dar aktualesnė ir tai motivuos mus, sprendžiant toliau šį klausimą. Ir mes turime kaip galima daugiau bendradarbiauti su šia šalimi ateityje. Taigi daugiau jau nebetimsiu laiko iš mūsų viešnios. E, geriau pakalbėkime, paklausykime jūsų ministrę. Aš tik tai kaip pirmininkas noriu pasakyti, kad man ne viskas patiko, paminėjau tuos faktus, dėl kurių nebuvau labai laimingas, o dar noriu pasakyti, kad labai griežtai ribosiu kalbėjimo laiką. Dėkuoju, pirmininkė. E, septynis metus užsienio reikalų komitete posėdžiavus, man e, labai buvo smagu priimti jūsų kvietimą vėl apsilankyti šiame komitete. Aš atsakysiu, žinoma, jūsų klausimus, bet e, noriu e, pakalbėti taip pat apie Brist e, posėdį, pirmąjį ir atradienį Luksemburgė. Žinote, kad diskusijos ten tęsiasi po vidaus, atsiprašau, prie pavadovų tarybos ankstesnio posėdžio. Viskas prasidėjo vakarienės metu, kur kalbėjome apie Iraną ir vakarų Balkanus. Jūs žinote, kad Irane po vasaros e, įvykių, kai buvo plačiai e, paplitęs smurtas, e, po rinkimų situacija šiek tiek pablogėjo, e, pirmininkaujanti valstybė išreiškė savo susirūpinimą dėl tų įvykių, mes e, pareiškėm susirūpinimą smurto protrukiais per demonstracijas po rinkimų ir mes e, reikalavome kad kai kurie valdžios veiksmai e, kirtosi ir su teisiniais konstituciniais nuostatais. E, mes taip pat pabrėžiame, kad 27 valstybių narių vienybė savo požiūrėje į tuos įvykius yra labai svarbi. Mes, žvelgdami į Iraną, matome, kad yra kitoks būdas e, bendrauti su Iranu negu kad konfrontacija. E, spalio mėnesį e, formate 3 plus 3 ES susitiko E, su Irano atstovais. E, e, pokalbiai buvo susiję su anksčiau nežinomais brandoliniais įrenginiais, kurie buvo paviešinti Irane. Po šių susitikimų Iranas atvėrė šitą gamyklą Tatenos inspekcijoms mes iš ES pusės teigiamai į Irano pasiūlymą sureagavome. Kol kas e, atsakymas iš Irano pusės e, gauname labai miglotus ir e, dėl antrojo sustikimo nėra galutinai susitarta. ministrai dar kartą pakartojo ES pasirengimą toliau vykdyti dviejopos krypties politiką ir užtikrinti, kad Irano brandulinė programa būtų visiškai taiki. E, ministrai sutarė, kad yra sunku įvertinti Irano e, požiūrio e, E, problematiškumą, kai kalbama apie Irano bendradarbiavimą su Tatena. E, tolesnis e, urano sodrinimas kirstusi su jungtinių tautų atitinkamomis rezoliucijomis ir už, užtrauktų papildomas sankcijas. Kai kurie ministrai uh, pareiškė, kad tai turėtų būti sprendžiama būtent jungtinėse tautose, kai kas ragino e, geriau e, atidžiau pažvelgti į tokių sankcijų tikimybę. Kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną ir apskritai e, situaciją vakarų Balkanuose buvo paminėta 21 spalio sustikė, e, įvykė sustikimas tarp Junktinių valstybių administracijos atstovų ir a, Bosnijos atstovų. E, susitikime dalyvavo ES JAV e, atstovai ir Bosnijos e, ir Hercegovinos atstovai. E, situacija e, šalyje yra patekusi į klavietę. Sustikimas jokių proveržių neatnešė, nes abi šalis laikosi maksimalistinių pozicijų, nenori daryti nuoladų, tad vis tik atsargiam optimizmui vietos yra, nes visos šalis pareiškė norą toliau tęsti dialogą. Kit, Per kitas e, savaitės susitelksime ties tuo proceso testinumu, e, ragindami abi šalis e, išgirsti vieną kitą. Turime raginti šalis nesustopti prie minimumo, bet siekti to, kas reikalinga Europos integracijai. Ir tik tada galėsime matyti pereimą nuo aukštojo įgaliotinio kaip dialogo dalyvio prie e, tikro ES atstovavimo. Trumpai buvo kalbama apie Albaniją, yra konstitucinės priežasys, kurios neleido e, perduoti Albanijos prašymo siekiant komisijos nuomonės. Kita rytą e, ministrai susitelkė ties vidurio rytų situaciją, kur e, E, taikos procesas pasiekė kritinį tašką e, rytų Jeruzalėje ir humanitarinė situacija gazoje yra paštrėjusios. E, Palestin, palestiniečių valdžia yra susilpnėjusi dėl vidaus susiskaldimo. Buvo nuspręsta spontaniškai E, pamastyti apie tai, kaip ES galėtų padėti išspręsti šią aklavietę. Diskusiją pradėjo ponas Solana, kuris e, e, papasakojo apie savo pastarąją kelionę į regioną. Jis akcentavo, kad ypač svarbu dėryboms prasidėti iki metų pabaigos, kad ES paremtų Fajado planą dėl palestiniečių valstybės sukūrimo ir paremti JAV pastangą šioje srityje. E, dar kartą buvo pabrėžta, kad e, siekiama dviejų valstybių sprendimų su 76 metų sienomis. Buvo mm, kalbama apie tai, kad reikia paremti poną Obamą e, jo santykiuose su arabų šalimis. Taip pat, kad būtina paremti iš ES pusės palestiniečių savivaldą ir poną Abasą artėjant rinkimams. Taip pat buvo kalbama apie regioninį saugumą, pabėgėlius, Jeruzalę ir regioninės priemonės. Keli ministrai taip pat išreiškė susirūpinimą humanitarnė situacija Gazoje ir pabrėžė, kad būtina pagerinti prieigą į tas teritorijas. Taip pat e, buvo pabrėžta, kad reikia ir toliau e, skatinti susitaikinimo procesą tarp palestiniečių ir Egipto e, tarpininkavimo misiją, kad galima būtų e, atstatyti būsimos palestiniečių valstybės vienybę. Taip pat e, aptarėme Afganistaną, panas pirmininkė, aš trumpai apie tai irgi noriu pasakyti porą žodžių. Tuo metu dar buvo galvojama, kad įvyks antrasis rinkimų raundas, dabar žinome, kad jo nebus. Bet taryba, kaip e, ponas pirmininkas ką tik ir minėjo, priėmė savo išvadas ir e, ES strategiją Afganistano-Pakistano atžvilgių. E, manome, kad tai svarbus dokumentai ir kad jie bus geros gairės mūsų darbe regione. E, taip pat e, buvo kalba apie dvi vadinamasias e, mėlynasias knygas, kuriuose kalbama apie parmą Afganistanui ir Pakistanui. Afganistanui numatoma vienas milijardas eurų, tai labai daug pinigų. Buvo pabrėžta svarba darbo su piliečių visuomenė, buvo pabrėžta, kad reikia veikti tuose sritise, kur e, pridėtinė vertė yra didžiausia, valstybės kūrimas, e, institucijų stiprinimas ir taip toliau. Ir ES e, planavo naują rinkimų stebėjimo misiją, kurioje turėjo dalyvauti šimtas narių. Mes taip pat aptarėme galimybę strengti tarptautinę konferenciją po vyriausybės sudarimo Afganistane. ES iš pat pradžių turėtų aktyviai veikti šitą kryptimę. Ir e, aišku, e, norėtume, kad konferencija būtų kabulė, tačiau svarbiausias dalykas, žinoma, yra tos konferencijos darbo tvarkė. Dėl Pakistano e, ministrai e, kėlė saugumo situacijos problemą ir būtinybę paremti vyriausybę kovojant su e, karinėmis grupuotėmis. Taip pat buvo diskutuojama dėl Šrilankos situacijos, kur gegužė mėnesį karo veiksmai baigėsi, bet kur iškilo rimta humanitarinė situacija, ypatingai šiaurėje, kur yra daugiau kaip 250 tūkstančių pabėgėlių, kurie gyvena uždarose stovyklose, baisiomis sąlygomis ir e, kuriems neleidžiama grįžti į namus šią situaciją spręsti. Taryba e, priėmė išvadas ragindama E, Šilankos e, vyriausybė elgtis pagal tarptautinę teisę. E, šio konflikto sprendimas buvo pernelyg lėtas, vyriausybė turi paspartinti darbą siekdama panaikinti susiskaldimą ir atsižvelgti į įvairių Šilankos bendruomenių interesus. Yra pranešimų apie žmogaus teisų pažeidinėjimus e, po karo veiksmų pabaigos, e, apie nužudimus, e, žmonių grobimus, kankinimus ir taip toliau. Taryba ragino, kad visais tais atvejais turėtų būti atliktas objektyvus tyrimas. Pozityviai nuteikia tai, kad Šrilankos vyriausybė yra pareiškusi, kad E, daugiau vietoje perkeltų asmenų bus paleista iš e, stovyklų, bet e, reikalaujama, kad tai būtų daroma oriomis sąlygomis. Taip pat ministrai paragino ES paremti vyriausybę veikiančią šią kryptimį. Pagaliau buvo kalbama apie situaciją Moldovoje. Karlas Biltas uh, papasakojo apie trejato vizitą į Kišiniovą 15-16 spalio. Situacija ten yra sudėtinga, reikia ženklių reformų siekiant padinti šalies konkurencingumą. E, šalyje dirba nauja vyriausybė, e, kurią e, sudarė Filat alijansas derimasi dėl naujo sustarimo su Moldova. Moldova yra rytų partnerystės šalis ir komisija ieško būdų, kaip paspartinti paramą biudžetui, kad e, tokia parama prisidėtų prie TVF paskolų tai šaliai. Dėl užniestrės buvo paraginta atnaujinti 5 plus 2 dėrybas dėl šios problemos buvo pabrėžta būtinybė užmėgsti ir palaikyti dialogą su Moldova, kai dabar atsiveria galimybės langas dėl to, kad Moldova yra proeuropietiška vyriausybė. Tad tokios buvo pagrindinės diskusijos Brist posėdėje ir aš laukiu uh, klausimų iš jūsų narių ir mielai atsakysiu. Ačiū. Ačiū labai, ponė ministrė. Tikrai labai ir trumpai, ir glausai, ir išsamei pakomentavote šios tarybos rezultatus. Taigi dabar suteiksiu tik tai po minutę laiko norintiems užduoti klausimus kadangi turime baigti darbą ketvirtą valandą. Ponas Lafranka. Ačiū, ponas pirmininkė. Brangiai Cecilija, malonu Jūs matyti tikrai jūsų jau pasilgome. Taip pat metu suprantame, kad dabar jūsų pečius užgulsi sunki našta. Reikėjo, pavyzdžiui, pasiruošti Europos vadovų tarybai, taip pat yra baigiama ratifikuoti bei yra pasirašyta Lisabono sutartis. Kaip įsivaizduojate jūs kitus žingsnius kas bus taryboje paskirti atsakingas asmenimis, kaip vyksta diskusijos Europos parlamente. Be to, kaip jūs vertintumėte situaciją Afganistane, kur turėjo įvykti antrasis prezidento rinkimų raundas, bet jis neįvyko. Kaip jums atrodo, kodėl pasikeitė Sirijos vyriausybės pozicija kodėl Sirija nusprendė dabar pasirašyti asociacijos sutartį. Galiausiai norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate sustarimą, kurį Hondūre pasirašė skirtingos partijos, siekdamos išspręsti ten kilusi konfliktą. Ar tikrai galima tikėtis, kad mes atnaujinsime ir su Hondūru dėrybas dėl asociacijos sustarimo? Ačiū. Įsijunkite mikrofoną, prašom. Pone pirmininkė, dėl Afganistano. Naujasis Vokietijos gynybos ministras su Gutenbergas įvertino situaciją Afganistane kaip karą. Tartutinėje teisėje egzistuoja tam tikra apibrieštis, kas yra karas. Ir jeigu ten iš tikrųjų vyksta karas, tai ko gero reikia galvoti ir apie karo belaisvių teisinę situaciją. Kaip jūs vertintumėte situaciją Afganistane? Ar sutinkate su Vokietijos gynybos ministro nuomonė? Taip pat kalbėjote apie gerą valdymą Afganistane, apie naują strategiją ir panašiai. Bet juk ko gero tikslas turėtų būti pasitraukti iš Afganistano. Bet artimiausių metų, mano nuomonė, neįmanoma pasitraukti iš Afganistano. Pasitraukimo procesas tikrai bus labai ilgas. Tiesiog aiškiai įvardinkime, kas ten iš tikrųjų dedasi. Manau, kad žodis į karą panašios aplinkybės arba situacija tikrai neblogai apibūdina šalyje. Grazie, onorevole. Ačiū. Kolega Votsonas, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Tikrai norėčiau pasveikinti Švedijos ministrą, kurios e, mes esame pasigėdę ir kuri ir mūsų atrodo pasigėdo. Noriu pasveikinti Jūs ir su pažanga, kurios Švedija pasiekė pirmininkadam Europos Sąjungoje. Ar Jūs galėtumėte patvirtinti, kad Lisabono sutartis galios gruodžio pirmą dieną? Taip pat, ar planuojate kitą savaitę sušaukti neįlinę viršūnių tarybą? Ar galite patikinti, kad Bleras nebus būsimas tarybos prezidentas? Pone ministrė, galbūt pakomentuokite taip pat, kodėl nepavyko susitarti dėl ES indėlio į kovos su klimato kaita finansavimą. To nepavyko pasiekti taryboje praėjusią savaitgalį. Kitas dalykas. Kodėl Iranas, paaiškinkite, vis dar nori susikurti brandolinį ginklą? Ačiū, gerbiamas Watsonai. Kolega Lunačiakas, vieną minutę. Ačiū, ponas pirmininkė, ponė ministrė porą trumpų klausimų. Pirmiausia, dėl Kosovo. Kaip jums atrodo, kokia situacija susiklostys taryboje, busimoje taryboje, kai bus su vizų režimo liberalizavimo Kosovo atžvilgiu? Pono Rėno parengta pažangos ataskaita aiškiai konstatavo, reikia tęsti dialogą vizų klausimais, tikintis liberalizuoti vizų režimą. Ar taryboje bus pasiekta pažangos šio klausimo? Kitas dalykas. Pažangos ataskaitoje taip pat sakoma, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir ES turėtų praeiti darybas. Ar tikėtina, kad jos bus pradėtos kitoje taryboje? Ačiū, ponė Lunačiak. Ponas Atkins. Pirmininkė, trumpai. Dar penki Junktinės karalystės kariai žuvo Afganistane. Tai galbūt jūs mums pasakykite, ar diskutuojama apie tai, kad daugiau NATO šalių nusiųsų daugiau karių į Afganistaną, kad nereikėtų amerikiečiams, britams ten kartu sąjungininkams vieniems kovoti. Kaip jums atrodo, ar pasiekta pažangos sprendžiant klausimą dėl įsišaknyjusios korupcijos Afganistane. Pavyzdžiui, prezidentas Obama prašė imtis tam tikrų veiksmų. Ar tų veiksmų bus imtas, ar ne? Dabar artimieji rytai. Ar buvo taryboje kalbėta apie tas problemas, kurios kyla gazo sektorija, kurios kyla palestiniečiams, ar yra teikiama parama infrastruktūrai, kaip ir su transportu, su kanalizacija tame regione ir panašiai. Ačiū. Majer, vieną minutę. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Noriu padėkoti ir jums, ponė ministrė, už tai, kad atvykote už mūsų posėdį. Hondūre, kaip žinia, yra pasiektas preliminarus sustarimas tarp skirtingų konflikto šalių. Tas tarimas buvo pasiektas jau po Bristo tarybos. Bet vis tiek noriu pasiteirauti. Eina kalba juk apie tai, kad prezidentas Selaja turi būti sugražintas į savo pareigas Hondūre. Tačiau ko gero to bus sunku pasiekti. Sunku vėl už, užtikrinti stabilę situaciją Hondūre. Pirmiausia, Junktinės Amerikos valstijos bando stebėti situaciją Hondūre ir noriu užtikrinti, kad būtų laikomasi šio laikino sutarimo. Taigi, ponė ministrė, pagidaučiau štai ko iš jūsų sužinoti. Sakykime, buvęs prezidentas negryžti savo pareigas Hondūre. Tai kokią poziciją tokiu atveju užimtų Europos vadovų taryba? Ar elgsimės taip, kaip jungtinės tautos bei Centrinės Amerikos šalis, kurios nepripažįsta naujos Hondūro valdžios? Ačiū. Toliau. Ačiū. Ponas pirmininkai ir porą klausimų trumpai. Pirmiausia. Pone ministra, įvertinkite Serbijos vaidmenį tose pastangose, kuriuo JAV bei ES imasi spręsdama klausimus dėl Serbijos ir Hercegovinos. Taigi, kokį vaidmenį šiame kontekste vaidina oficialusis Belgradas? Kitas klausimas lankiausi kairė praėjusią savaitę ir esu sunerimęs dėl Al-Aksos mečetės bei neramumų, kurie ten įvyko. Taigi pakomentuokite ir šį aspektą, kadangi tai aktualu islamo pasauliui, ne tik vien palestiniečiams, bet to tie incidentai kelia problemų ir nusaikiesiams musulmonams. Ačiū. Ačiū, ponas Kasolidis kolega Gomesas. Kolegė Gomesą. Ir po to mes išklausysime ministrės atsakymų. Prašom trumpai. Ministras, sveiki sugrįžus. Dabar artimieji rytai. Jūs kaip ir neminėjote, tačiau kaip yra su gyvenvietėmis, žydų gyvenvietėmis, ar jas užmiršo jau Europos vadovų taryba. Afganistanas. Ką ES daro kad inicijuotų JAF atliekamą peržiūros e, strategiją. Jūs kalbėjote ir apie tą poveikį, kurį turi pajusti pilietinė visuomenė. Tai gerai, bet nutilėjote teismų sistemą, ko gero jos irgi negalima ignoruoti Afganistane. Dabar Šri Lanka. Ar ėjo kalba apie GSP plus procesų sustabdymą? Ačiū. Ką galbūt ponė ministrė galėtų atsakyti į šios klausimus? Ačiū už visus klausimus. Pasistengsiu juos sugrupuoti į kelias grupės ir neatsakysinėsiu kiekvieną klausimą atskirai. Pirma, pareikščiau, ją gailestauju dėl to, kad Afganistane žūsta Junktinės karalystės kariai. Tikrai tai yra skaudžios žinios ko gero tai skaudu ne tik patiems Britams, bet ir visiems mums, tame tarpe ir žuvusių šeimoms be abejo. Dabar Afganistanas. 35 tūkstančiai karių iš ES tarnauja Afganistane, tai didžiausia operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Tikrai mes turime ten labai daug pajėgų. Um, Taigi turime daug pajėgų šioje šalyje ir esame nusiteikę ilgai ten likti. Tačiau dabar reikia kalbėti apie platesnio masto strategiją, kuri būtų taikoma Afganistanui, neapsiribuojant vien kariniais aspektais. Be abejo, mes karinių pajėgų neišvesime artimiausiu metu, bet galvokime ir apie kitus aspektus, kaip mes galime padėti patiems afganistaniečiams, kad jie sustiprintų savo šalį, kad jie ne tik spręstų karinius klausimus, bet ir užtikrintų žmogaus teises, kovotų už moterų teisės ir panašiai. Tam tikrai reikės daug laiko, tačiau negalime ignoruoti ir šių nekarinių aspektų. Tikimės, kad naujoji vyriausybė, prezidentas Karzajus susilauks didesnio visuomenės palaikymo, kad bus suformuota plataus masto vyriausybė, kuri leis spręsti visas šias spręstas problemas. Be abejo, saugumas svarbu, nemažiau svarbu ir teisinės valstybės principų paaiškimas. Todėl mes esame nusiuntę ir policijos misijai šią šalį. Be to mes irgi prisidėjome prie strategijos kūrimo, be to ir vakar ji, ši strategija buvo nagrinėjama Vašingtone. Ten buvo kalbėta Afganistan, Važ... Vašingtone apie naują Afganistano bei Pakistano strategiją. Yra numatoma suteikti specialių kompetencijų, pabrėžti konflikto regioninį aspektą. Pakistane situacija kitokia, nors vėlgi Afganistanas, Pakistanas, kaiminė šalis, taigi ir praėjusią pirmadienį, antradienį mes analizavome visus šios aspektus. Be abejo, darbus tęsime, tačiau dabar padėjome kaip ir pagrindą naujesniai, nuseklesniai strategijai, kurioje labiau akcentuojami civiliniai bei demokratiniai dalykai, nesuėdant visko vien tik tai į karinius dalykus. Galiu patvirtinti, prezidentas Klausas vakar pasirašė sutartį. Taigi sutartis įsigalios iš tikrųjų gruodžio pirmąją dieną. Kitų datų aš dar negaliu patvirtinti. Švedija, kaip ir Mikaun šalis, yra užmesgusi kontaktus su visomis šalimis, su visais premjerais, analizuoja, kas galėtų būti nominuoti į dvi svarbias pareigas. Tikrai nenorėčiau dar komentuoti šių konsultacijų. kai bus daugiau žinių, Švedijos premjeras, ko gero, lapkričio viduryje išsiųs kvietimus į neįlinę Europos vadovų tarybą. Taigi tikėkime, kad jau po gruodžio pirmosios žinosime daugiau šio klausimo. Dabar klimato finansavimo dalykai. Mums pavyko apsispręsti dėl Europinio mandato. Jau tai yra geras dalykas. Mes tiesą tikėjomės, kad pasieksime šiek tiek daugiau pažangos, bet ką darysi? pasiekėme tiek, kiek pavyko pasiekti. Apsisprendėme dėl to, kad ES turi prisėti iš esmės prie finansavimo, taip pat suformavome grupę, kuris spręs klausimus dėl vidinio naštos pasidalymo, remiantis tais pačiais principais, tomis pačiomis formulėmis, kaip ir globaliniu mastu. Atsižvelgiant į valstybės narės BVP bei teršalų arba išmetalų kiekį o mažiausiai išsivyščios šalis turėtų susilaukti paramos iš ES. Kita vertus, reikia skatinti ir visas kitas šalis, vadinamasis e, pirmojo priedo šalis, JAV, Australija, irgi konkrečiau pažadėti paremti ir uh, nelaukti, kol prasidės Kopenhagos konferencija. Manau, kad Europa turi stiprų mandatą, užima vadovaujančią vaidmenį ir mes, ko gero, esame pateikę iki šiol radikaliausių pasiūlymų. Dabar buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Esame patenkinti tuo, jo komisija rekomenduoja pradėti dėrybas, nusityti datą. Tiesa, pavadinimo klausimas dar nėra išspręstas, bet naujoji Graikijos vyriausybė iš visų pastangų bando šį klausimą išspręsti. Tikėkime, kad gruodį pasieksime kažkokios pažangos. Kosovas. Kosovo klausimas nebuvo nagrinėjamas, kaip jūs žinote dabar Serbija, Makedonija, Jotkalnyje, mums taip sakant labiau rūpi, joms skiriame daugiau dėmesio, taip pat dirbime su Albanija, Bosnija, Hercegovina, kad ir šios dvi valstybės neatsiliktų, kad e, jos nebūtų užmirštos. Be abejo, Kosovo neignoruojame, tačiau šioje srityje dar daug lieka nuveikti darbo. Kosovo situacija ypač sudėtinga. Esame užmesgę dialogą su komisija ir žiūrime, ką iš šio klausimu būtų galima dar nuveikti. Be to bus e, paskelbta Bristo taryboje gruodį pažangos ataskaita. Taigi gruodį prie šio klausimus grįžta Karlas Biltas, jeigu neklystų gruodžio 10 arba 11 šios klausimus pakomentuos. Kokie dar klausimai buvo pateikti man? Sirija. Ko gero, Sirija išvelgia ekonominės naudos, kurios gaus pasirašę asociacijos sustarimą nebus taikomi muitai ir panašiai. Kaip ten bebūtų, įvertinus privalumus ir trūkumus, nusprendė, jog pasirašymas yra ekonomiškai naudingas. Taigi tai, ko gero, privertė ją apsispręsti. Situacija Serbijoje nėra tokia blogi. Serbija vaidina tam tikrą neblogą vaidmenį, matome tam tikrą pažamą, pažangą. Tiesa, dar ne viskas pasiekta bendradarbiavimo su tarptautiniu tribunalu srityje, bet šiaip kitose srityje Serbija žygioja į priekį. Taigi tikrai regiono šalis turėtų įrodyti, jog pastangos ir reformos duoda rezultatų. Tos reformos duoda tiesioginės naudos gyventojas, tuo labiau, kad ir ES žada tęsti savo pažadus. Artimieji rytai. Ne, šiame posėdėje nebuvo kalbėta apie infrastruktūrą, kanalizaciją ir panašiai, apie gyvenvietės, buvo kalbėta bendriau apie priešrinkiminę situaciją e, teritorijose, bet kita, kita vertus beveik kiekvienoje Bristo taryboje yra grįžtama prie palestiniečių autonomijos klausimų, bet to ir Europos pozicija dėl kolonijų arba gyvenviečių yra žinoma. Dabar Hondūras. Ką čia būtų galima pasakyti? Štai susiradau reikiamą dokumentą. Be abejo, mes atidžiai stebime situaciją šioje šalyje. Pirmikaujančio šalis yra paskelbusi ne vieną pareiškimą šio klausimo. Kol kas dar anksti spręsti, ar pasiektas sutarimas su buvusiu prezidentu bus įgyvendytas. Bet to ir anksčiau nagrinėjome, kokiu priemonių būtų galima imtis. Jeigu nebus pasiekta kompromiso, net nebejoju, kad diskusija bus atnaujinta taryboje. Bet šiuo metu mes dar norime pažiūrėti, kas konkrečiai nutiks Hondūre. Šiaip, pakartosiu, stebime situaciją, bet to Ispanija, kaip busima pirmkan šalis, irgi nenuleidžia akių nuo šios šalies. Dabar antrasis klausimo etapas. Ponas Piotrinkas. Pone ministrė, norėčiau dar kartą pakalbėti apie artimuosius rytus. Norėčiau sureaguoti ir į ponios Gomes klausimą. Mes, Europos parlamentas, bandėme visada atlikti sąžiningo tarpininko vaidmenį, neužmirštant Izraelio interesų bei neužmirštant palestiniečių sunkumo. Izraelis turi teisę į egzistavimą, bet supraskime, jog turi būti sukurta gyvybinga palestiniečių valstybė. Negalime apsiriboti pareiškimais, neva mūsų pozicija dėl gyvenviečių žinoma. Man kelia surūpinimo tai, kad JAF administracija lyg ir keičia savo poziciją šio klausimu. Ir norėčiau paraginti pirmininkaujančią šalį labai aiškiai pasauliniai visuomeniai pareikšti, tolimesnis gyvenviečių plėtimas neprisidės prie taikos artimuose rytuose pasiekimo. Ar jūs paskelbtumėte tokį pareiškimą. Dėkuoju ponui Pöteringui. Pone Brantina, Aš norėčiau paklausti dėl išorės veiksmų tarnybos ir atitinkamo dokumento patvirtinto. Sakoma, kad bus pasidalinta darbu pagal tematinės priemonės, geografinius dalykus iki šių metų pabaigos. Šiek tiek nustebau dėl to, nes tai yra ketvirtame puslapyje parašyta to dokumento. Man atrodo, pirmiausia, reikia pamatyti e, vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymą, kurio dar nėra pasiūlyta kandidatūros prieš e, dalijant darb, dalijantis darbais. Kitas dalykas, e, tas pats klausimas, ko klausė ponė Gomeš, Šrilanka ir bendrųjų preferencijų sistema plus. Kai e, priimam, priimtas buvo sprendimas e, sustabdyti sistemos taikymą, buvo pasakyta tam tikrų dalykų, paskui kitas dalykas yra Libija Ir norėčiau, kad jūs papasakote, numetė mums plačiau apie ES Libijos susitarimą. Dėkuoju, ponas Stanokas. Pirmininkė, aš norėčiau ministrės paklausti dėl to, ar kas nors Briste būtų, buvo pasakyta dėl ES Rusijos būsimo susitikimo. Uh, kaip dėl to, kad Rusija vis dar sako, kad reikia remti Irano brandolinę programą, e, dėl urano konkrečiai ir kaip dėl e, S-300 e, raketų pardavimo Iranui. Kitas klausimas. Naujasis vyriausiasis įgaliotinis, kas jis bebūtų, turės dviejopas funkcijas, bus tas žmogus ir komisijos vicepirmininkas. Įvairūs žmonės kalba įvairiai. E, kaip ar bus taip, kad vyriausias įgaliotinis e, kandidatas turės ateiti pas mus į šį komitetą ir prisistatyti prieš patvirtinant, nes tas žmogus bus ir komisijos, komisijos vicepirmininkas. Dėkoju ponui Tanukui. Pone Lozing. Ačiū. Vieną klausimą noriu užduoti dėl Afrikos Be to taryba yra prieimusi rezoliuciją dėl didžiųjų ežerų regionų, dėl Kongo. Taigi tame pareiškime sakoma, ne tik maištininkai, bet ir Kongo kariuomenė e, grubiai pažeidžia žmogaus teises. Tačiau ši kariuomenė yra apmokama bei finansuojama iš ES misijų, iš Euzeko. Taigi, ar Euzekas e, nėra atsakingas iš dalies už šiurkščių žmogaus teisų pažeidimus? Kaip jūs vertintume Euzeko misijos e, veiklą? Kitas klausimas dėl Pakistano. Panašus klausimas. ES nori padėti užtikrinti saugumą bei sustiprinti saugumą šią regione. Toks yra sakinys veiksmų plane. Tačiau ne viskas aišku, kokią paramą įsivaizduojame. Ar eina kalba apie atskirą Europos saugumo ir gynybos politikos misiją šiame regione. Grazie, onorevole Lösing. La parola per un minuto al collega. Dėkuoju. Ponas Landsbergis. E, du paprasti klausimai dėl Gruzijos. E, mes matėme, e, kokia yra Rusijos padėtis dėl bankysio tarpeklio ir ką pirmininkaujantį valstybę galvoja šiuo klausimu. Antras dalykas, kaip galima paaiškinti kritikuoti Ispanų blokavimą, e, kuriuo Ispanija priešinasi vizų režimo supaprastinimui Gruzijos e, teisėjams. Ar negali būti taip, kad Ispanijos e, socialistų vyriausybė pataikauja Rusijai, bet galbūt pirmininkaujanti valstybė bando išspręsti šią techninę kliūtį? Dėkoju. Real Imson, vieną minutį. Labai ačiū, pirmininkė. Ministrė, norėčiau paklausti jūsų dėl dalyko, apie kurį kalbėjome prieš keletą mėnesių. Aš tuo met atstovavau Lenkijos parlamentui. Noriu pakalbėti apie e, švedų Lenkų idėja, tai yra rytų partnerystės projektas. Kaip jūs e, matote, koks yra suinteresuotumas ir kaip įsitraukusios yra šalis, kurios turėtų dalyvauti šioje programoje? Norėčiau taip pat jūsų čia paklausti konkrečiai apie Baltarusiją. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip pirmininkaujanti valstybė, ar būtų galima įtraukti to šalies pilietinę visuomenę į minėtą programą. Dėkuoju. Pone Kilnes. Dėkuoju. Ką tik grįžau iš kelionės į Palestiną, ten buvau praeitą savaitę, galiu pasakyti, kad kolonizacija, kolonizacija tęsiasi. Mes matėme, kaip e, rytų Jeruzalėje buvo išvaryta didelė šeima, 53 narių iš dviejų pastatų, 19 vaikų. Ir e, mums matant įsikėlė ten nauja kuriai. Pastatai greunami, statomos sienos visur, raunami medžiai. Aš noriu paklausti jūsų dėl žemės ūkio darbuotojų vakarų krante. Jie dirbo okupacijos sąlygomis. ES yra pasirašiusi laisvosios prekybos sutarimą su Izraeliu. Kaip galite uh, užtikrinti, kad iš kolonijų produktai nebūtų įvežami? Produktai, kurie išauginami okupuotose teritorijose. Dėkuoju, ponas Munic. Pone Munic. Dėkuoju, pirmininkė. Nežinau, ar viskas yra teisingai, bet išgirdau, kad Ispanijos vyriausybė liktai kažką ten daro dėl Gruzijos. Ar mes nebandome kažko dėl Gruzijos nutarti taryboje. Galbūt mes turime prisiminti, kad Ispanija, kai būsima pirmininkaujantį valstybę, tada turės e, prisimti atsakomybę. Jeigu aš teisingai supratau poną Landsbergį, jisai kalbėjo kažką dėl Ispanijos, bet aš nesutinku su tuo, ką jisai pasakė, dėl to, kokius žodžius jis parinko. Dabar ponia Filotri, vieną minutę. Sveika atvykusi, ponė Malstrom, malonu, kad lankotės pas mus. Aš noriu pirmą klausimą paklausti jūsų dėl Sirijos. E, Sirija pasirašė asociacijos tarimą. Tai buvo man nauja, nes aš to nežinojau. Jūs kalbate apie laisvąją prekybą. Ir e, dėl to pasirašytas asociacijos sutarimas. Tačiau e, Europos parlamento nariai išreiškė tam tikrų nugastavimų dėl žmogaus teisų toje šalyje. Kas atsitiko su tomis žmogaus teisėmis? Kokia yra dabar būklė? Kai ar, ar buvo keltos kokios nors sąlygos Sirijai pasirašant asociacijos susitarimą? Ir ar į Sirijai vykdė reikalavimus? Antras dalykas - rinkimai, taip vadinami rinkimai Tunise. Mes žinome, kad e, pasireiškia pažeidimai, e, žurnalistai buvo persekiojami, smurtas buvo beprecedentinio masto. Ar Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, gali imtis kokių nors veiksmų per ES e, atstovybę ten? Mes turime išsakyti savo reikalavimus, smurtas turi e, būti sustabdytas, nes jis tik gilėja. Dabar ponas Noize paskutinis. Ačiū, ponas pirmininkė. Pone ministrė, noriu papildomai pasiteirauti. Teiravomės juk jūsų, kaip jūs vertintumėte naujo Vokietijos gynybos ministro poziciją, neva Afganistane vyksta karas dėja į šį klausimą neatsakėte. Tai atsakykite. Kitas dalykas. Mane nustebino jūsų žodžiai. Sakėte, prezidentas Karzajus buvo perrinktas. Tačiau mes juk matėme, per pirmąjį rinkimų turą buvo klastojami rezultatai, o antrasis turas net ir neįvyko. Ačiū. Grazie, onorevole Noiser. Lasciamo la parola al ministro per le repliche. Dėkui, ponas Nozerį, dabar suteiksiu žodį ministrui atsakyti. Dėkui. Matau, kad e, dialogas ir klausimų įvairovė tikrai e, niekiek nepakito nuo to laiko, kai aš buvau pati deputatė, tik dabar kitoje stalo pusėje sėdžiu. E, labai e, puikiai žinau, ponas Piotringai, kad Europos parlamentas yra pasišventęs spręsti palestiniečių klausimą ir konfliktą tarp Izraelio ir Palestinos. E, Mes žinome mm, ir apie jūsų asmenį įsitraukimą iš šios problemos e, sprendimą. Aš žinau, kad ponė Clinton šiek tiek atsitraukė nuo savo pirminių pareiškimų, sakydama, kad dar šitą Izraelį reikia nuveikti. Dabar kalbant apie Jeruzalės problemą. Keletas e, iš jūsų klausė apie tai. Pirminkiaujantis šalis padarė pareiškimą, kur pasakė, kad e, būstų griovimas, e, žmonių išvarimas yra neteisėti veiksmai pagal tarptautinę teisę. Taigi mes gana aiškiai esame tai pareiškę ir tai be jokios abejonės yra e, e, svarbus dalykas, svarbiausias, vienas iš svarbiausių dalykų sprendžiant šį konfliktą. Mes taip pat esame pareiškę, kad produktai iš tokių gyvenviečių neturėtų būti E, neapmuitinami. E, tačiau e, galima prekiauti tokiais produktais. Bet asociacijos sustarime su Izraeliu mes labai aiškiai esame pasakę, ką mes e, turime galvoje, kai sakome e, Izraelio valstybė. Tai yra 76 metų teritorijos istorijos Izraelio valstybė. Būtent taip mes apibrėžiame Izraelio valstybę e, kaip e, tą teritoriją, kuri egzistavo iki 76 metų karo ir ten, aišku, nepatenka kai kurios okupuotos teritorijos. Dėl Šilankos e, problema buvo svarstyta, darbo grupė pabrėžė, kad Šilankos valstybė neįgyvendino atitinkamų jungtinių tautų rezoliucijų ir konvencijų, kurios yra būtinos. Todėl mes turėsime tęsti dialogą su jais ir dabar e, darbo grupė taryboje e, analizuoja šį klausimą ir mes atidžiai stebėsime įvykius. Dėl Rusijos. E, Rusijos problematika apskritai nebuvo paliesta. Aš žinau, kad e, mini sesijoje e, bus grįžta prie šio klausimo ir žinoma, ES ir Rusijos e, aukščiausio lygio susitarimas įvyks 18 ir mes padarysime ataskaitą parlamentui, bet dėl uh, E, pietų Osetijos teritorijos. E, mes labai aiškiai esame pasakę, kad ta teritorija turi būti sugražinta Gruzijai. Taip pat e, dėsime visas pastangas įtikinti Rusiją, kad toli gražu nėra mūsų bendras interesas padėti Iranui jo brandulinės programos įgyvendinime. Tačiau visą tai bus aptarnėjama vėliau. Dėl Baltarusijos iš e, pirminkančio Švedijos pusės mes vedame dialogą su piliečių visuomenė. E, Stokholme apsilankė opozicijos partijų atstovai, aš pati su jais susitikau, taip pat Prahoje gegužės mėnesį, kuomet prasidėjo rytų partnerystė. E, įvyko sustikimai su Baltarusijos piliečių visuomenės atstovais. Mm, aš sutinku su kolega, kad yra nepaprastai svarbu ir toliau palaikyti su jais dialogą, ieškant būdų, kaip geriausia palaikyti ryšį su Baltarusijos piliečių visuomenė. Ir e, e, kitame brist posėdėje Baltarusijos klausimas bus darbo tvarkėje, prie to klausimo taip pat grįšime. Au aukštasis įgaliotinis be jokios abejonės yra taip pat ir komisijos vice pirmininkas, e, tad e, kuomet jis ar jį bus skiriami, e, turės atvykti į parlamentą klausimams ir svarstymams, kaip ir visi kiti. Lisabonas sutartyje taip pat sakoma, kad Europos parlamentas turės užmėgsti atitinkamus kontaktus. E, dabar kada tas asmo bus paskirtas ir kada jis galės atvykti į užsienio reikalų komitetą, e, yra kitas reikalas. Mes palaikome su parlamento atstovais kontaktus ir e, per savo kanalus su ponu Bužeku e, mes informuosime parlamentą, kada jis ar ji galės atvykti ir tada, žinoma, tas asmo atvyks į parlamentą. E, buvo Europos vadovų taryboje sutarta dėl bendros e, išorės veiksmų tarnybos e, sąrangos, e, bet personalo ir kitų dalykų sprendimas bus žinoma jau paskirto aukšto įgaliotinio. E, prerogatyva ir tada jisai jau e, ne vėliau kaip iki 2010 metų balandžio mėnesio su taryba turės tuos dalykus analizuoti ir svarstyti. E, man atrodo, kad pirmininkas savo įžanginėme žodėje pasakė, kad Sirija pasirašė asociacijos sutartį šios savaitės pradžioje. Aš atsimenu, kad šiame komitete mes ilgai diskutavome apie žmogaus teisų padėtį Sirijoje ir jūs žinote, kad mes sustarime, kaip visada, yra žmogaus teisėms skirtas straipsnis. Ir e, šiuo pagrindu mes visada galime apie šias problemas diskutuoti su jais. Žinote taip pat, kad buvo padaryta atskira deklaracija, kurioje akcentuojama žmogaus teisų svarba ES akise. tai neprieda kokiu nors papildomų nuostatų e, sustarimui, bet e, specialus pareiškimas e, dėl to buvo padarytas. Dėl Kongo galbūt dėl vertės pakeitimo. Aš ne visai supratau šį klausimą. Sugryšime mes prie to klausimo. Jeigu e, gerbiamas parlamento narys savo telefono numerį mums paliktų, aš mielai sugrįžčiau prie šios problemos. E, Pirminkė, man atrodo, viskas. Taip, Gruzija. Ja, aber wo wurde Ar jūs e, klausėte apie teritorinį nedalomumą? Ne, klausimas apie Rusijos e, agresyvę praktiką pankysi tarpeklyje. Ir taip pat aš klausiau apie e, vizų režimo palengvinimą Gruzijai E, o tai blokuoja Ispanija. Tai yra sunku suprasti, kodėl e, kiti žmonės, kurie neteisėtai yra gavę Rusijos pasus, yra ES mėliau sutinkami negu kad gruzinai, kurie turi Gruzijos pasus. Taip mes esame pabrėžę e, Gruzijos e, teritorinio nedalomumo principą Rusijai. E, Ir e, mes esame davę tam tikrų įsipareigumų Gruzijai dėl e, asociacijos ir dėl vizų režimo diskusijos su Gruzija vyksta. E, tai, kas buvo pasakyta Madride, ko gero jūs geriau žinote, aš tų smulkmenų nežinau ir nekomentuosiu. Bet susitarime su ta šalimi vizų klausimas bus svarstomas ir gruodžio mėnesį bendroje diskusijoje dėl rytų partnerystės mes taip pat tuos problemas aptarinėsime. Pirmininkas, puiku. Neatsakėte ir mano klausimo dėl Pakistano, taigi neatsakėte nei į vieną iš visų mano klausimų, tą norėjau priminti jums. Eh, Dabar diskusijos baigtas, sako pirmininkas. Bijau, kad negaliu suteikti jums žodžio, nes daugiau laiko nebeturime. Norėčiau padėkoti ministrei už pasisakymą, dėkoju už jos atsakymus. Tikimės, kad galėsime šį dialogą pratesti. Na, o į klausimus, į kuriuos šiandien nebuvo atsakyta, tikėkime bus atsakyta per kitus susitikimus. Kolegi, per favore, se volete prendere posto, possiamo. Brangus kolegos, galbūt neišsibėgiokite, susėskite į savo vietas, pereikime prie kito darbo atvarkės punkto aptarimo. Tiesa, jeigu kas pagidauja palikti salę, išeikite greitai bei tyliai, netrukdykite kitiems kolegams darbuotis. Siūlyčiau tęsti mūsų darbą Taip pat nepagidaučiau, kad būtų šnekučiuojamas į garsiai salėje. Taigi kitas punktas - iš dalies keičiama stabilumo priemonė pranešėja Franciska Katarina Brantner. Taigi iš karto žodis ir jai. Prašom, ponė. Um, yes, Ačiū. Iš tikrųjų, gana triukšminga salėje. E, Kam neįdomu, turėtų išeiti iš salės. Netrudykite mums darbuotis. Taigi, kam neįdomu, tegul greitai palieka šią salę. Jeigu jums įdomu, norite darbę dalyvauti, tai nestovėkite, atsisėskite, o šiaip pasikalbėti galite kur kitur, nebūtinai šioje salėje. Taigi, kalbame apie stabilumo priemonę. Tai yra ES finansinė priemonė skirta krizių valdymui, taip pat šalių atkūrimui po konflikto ir panašiai. Trumpai noriu pristatyti šią priemonę ir po to paaiškinsiu tuos pakeitimus, kurie iki šiol yra pateikti. Taip pat pakomentuosiu bendrą diskusijos eigą. Iš tikrųjų, gana triukšminga salė, atleiskite, sunku man kalbėti. Taigi, ši priemonė yra aiškiai nustatyta teisės aktuose, ji yra kaip ir papildomojo pobūdžio Jie turi padėkti siekti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslų. Taigi tai nėra, tai yra, nėra BUSP integri, integruota dalis. Iš šios priemonės galima finansuoti projektus dviem atvejais. Pavyzdžiui, kai yra kilusi krizė arba kai bręsta krizė, kai matome, kad šalis yra atsidūrusi konflikto išvakarėse. Taip pat, e, kai yra nuspėjama arba nu, nujaučiama tokia krizė. O ši biudžeto dalis nėra iš anksto suplanuojama, kadangi neįmanoma juk numatyti, kada ir kur kils kokia krizė. Taigi šiai programos arba priemonės dalymai skiriama daugiausiai lėšų - 73 procentai lėšų. Taigi tos lėšos skirta reaguoti į krizės, reaguoti į būsimas, nujaučiamas krizės. Tiek komisija, tiek ir taryba gali atkreipti dėmesį į bresančias krizės ir gali dalį stabilumo priemonės panaudoti šioms krizams. Taigi tai buvo viena. Dabar kita medalio pusė kai situacija stabili, dar krizė nėra kilusi, tačiau egzistuoja tam tikros globalaus arba regioninio masto grėsmės. Taip pat čia galima reaguoti į situaciją iki krizės ir po krizės. Šiai, kaip ir atšakai, yra skiriama 27 procentai lėšų. Be to, čia vadovaujamasi ketvirtuoju straipsniu ir intervencijoms numatomos trys pagrindinės sferos. Tai yra grėsmė saugumui, asmenų saugumui, strateginės svarbos, visuomenės veikatos e, grėsmės. 7 procentai lėšų tam skiriama. Intervencijos e, yra labai plataus masto - kovos terorizmu, kovos narkotikais ir panašiai, taigi apriptis didžiulė. Yra ir antra, kaip ir atšaka arba šis, tuo antruoju atveju, kai situacija stabili, tai yra pasirengimas e, reaguoti į grėsmę, kurią kelia biologinis, bakteriologinis, brandolinis ir cheminis ginklas. Tam skirima 15 procentų lėšų. Tuo norima prisidėti prie pajėgumų stiprinimo. Ir taip pat 5 procentai lėšų skiriama ilgalaikio pobūdžio priemonėms. Taip pat iš to yra finansuojama ir partnerystė taikos stiprinimo labui. Čia yra bendradarbiaujama su pilietinės visuomenės atstovais ir ši partnerystė nebuvo įtraukta į pirminį teisės akto tekstą. Tiesiog vėliau, dar 2006 metais komisija tą galimybę numatė ir ji buvo toliau plėtojama. Šiuo metu yra įvykdyta peržiūra, numatė nauja struktūra. Bet kokiu atveju šis instrumentas labai svarbus su komisija bendarbiaujant su pilietinė visuomenė, tikintis ilgalaikė perspektyvoje užtikrinti tvarką ir stabilumą. Taigi pakeitimai. Pirma, Norim atsižvelgti į tą taikos stiprinimo partnerystę. 2006 metų tekste, kaip minėjau, ji nėra minima, bet ji atsirado, todėl reikėtų ją aiškiai ir pabrėžti, kadangi eina kalba, be kita ko, ir apie bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė, taigi taikos stiprimo partnerystė turi būti atspindėta šiame tekste. Kitas pakeitimas. Jis susijęs su komisijos jau pateiktų pasiūlymo. Ką komisija siūlo? ogi siūlo daugiau skirti lėšų pagal pirmąją eilutę. Tai yra labai plati savoka - kova su terorizmu, kova su narkotikas ir panašiai. Pagidaujama lėšų didinti nuo 7 iki 10 procentų. Kaip ir sutinkame, bet kokius prioritetus komisija pasirinktų, kam jis skirs papildomas lėšas, kadangi galimybių daug. Taigi pagidaučiau, kad komisija bent jau iš anksto užsimintų, kam bus skirtos tos papildomos lėšos, skirtumas tarp 7 ir 10 procentų. Tuo labiau, kad šis straipsnis labai jau abstraktus. Kitas pakeitimas. susijęs su 4.1 dalimi. Norėtume, kad būtų aiškiau užfiksuota, kam šios eilutės lėšos gali būti naudojamos. Kurti, mobilizuoti pilietinę visuomenę, stiprinti jo dalyvavimą politinėme procese, tame tarpa remti priemonės skirtas moterų vaidmenį tokiuose procese stiprinti, taip pat stiprinti nepriklausomą, pluralistinę, savarankišką žiniasklaidą. Kodėl mes tai siūlome? Kadangi šiuo metu paramai moteriams yra numatomos lėšos, per krizės. Taip pat per krizės galime paremti žiniasklaidą. Tačiau pasibaigus konfliktui finansavimas tęsiamas iš kitų šaltinių. Tiesiog yra skiriamos lėšos. Tačiau reali patirtis rodo, kad moterų srityje trūksta kaip ir pereinamosios grandies. Perina, pereinamajame laikotarpį, juk yra priimamos konstitucijos, dalyjame ministrų portfeliai, taigi tas perinamasis laikotarpis yra aktualus, kai krizė pasibaigusi, bet dar nėra prasidėjęs tikrasis vystimasis. Taigi tame etape reikia tiek paremti moteris, tiek ir paremti žiniasklaidą, kad pastaroji agituotų už demokratinės institucijas. Taigi tuo pereinamojų laikotarpiu reikėtų tikrai pabrėžti paramos moteriams bei žiniasklaidai svarbą. Ir čia būtų galima šią priemonę tinkamai panaudoti. Taigi tokie pakeitimai Šiuo metu diskusija šis klausimas labiau vyksta tarp tarybos ir komisijos dėl lengvųjų ginklų. Kaip minėjau, dėl šio klausimo nesutarė labiau komisija ir taryba. Ar tai yra bendrijos politikos, ar tai yra buspa politika ir panašiai. O Europos teisingumo rūmai yra nustatę, jog komisija gali spręsti lengvųjų ginklų, ginklų klausimus. Taigi kila klausimas, kaip atskirti prerogatyvas, kur baigėsi ir prasideda komisijos ir tarybos kompetencijos. Ko gero mums reikia tam tikros politinės deklaracijos. Reikia apsispręsti, kaip mes kartu, kaip Europos Sąjunga, galime spręsti šį ginklų mažųjų, ginklų lengvųjų ginklų klausimą užuot ginčius dėl tam tikrų mažmožių. Pagidautume, kad tokia deklaracija būtų teikiama Europos parlamentui. Gerai suprantame, taryba ir toliau nagrinės ginklų, lengvųjų ginklų klausimą, o komisija toliau vadovausis Europos Teisingumo teismo nuomonė. Taigi klausimas spręsnas. Tuo labiau, kai egzistuos išorės ryšių tarnyba, būtų labai keista, jeigu mes savaičių savaitėmis diskutuotume klausimus, kuriuos reikėtų išspręsti iki atsirandant čia išorės ryšių tarnybai. Aš beje susisiekiau su komisija, taryba, neformaliai susisiekiau ir tikiuosi, jog klausimą išspręskime taip arba išspręsime taip, dėl kurio nenukentėtų ES reputacija. Taigi ačiū uždėmesi ir tikrai nekantriai laukiu tiek jūsų klausimų, tiek ir komentarų. Ačiū. Grazie, uh, al, uh, Labai dėkoju ponė Brantner, pranešėjai. Pradėkime diskusijas. Pirmiausia, GUE frakcijos koordinatorė ponė Liozing. Ačiū ponės pirmininkė už sutiktą žodį. Iš esmės, noriu Jums pasakyti, jog šioje priemonėje yra daug teigiamų aspektų. Mes juos labai teigiamai vertiname. Pavyzdžiui, parama vaikams kariams, jų priežiūra. Tikrai yra nemažai teigiamų dalykų ir ta parama vaikams kariams yra vienas iš pavyzdžių. Tačiau mums kyla ir esminių problemų, kurios yra tikrai bendro pobūdžio. Kokios, kokios tai būtų problemos? Kas yragi krizė? Kaip šioje priemonėje apibrėžiama krizė? Ta krizės apibrieštis yra labai aptaki. Ar to buvo pageidaujama, kad apibrieštis būtų tokia abstrakti, kad ją būtų galima taikyti beveik visais atvejais. Kita problema, kurią mes kaip frakcija išvelgiame šioje priemonėje, tai yra tarpusavio ryšiai tarp civilinės paramos ir Europos saugumo ir gynybos politikos priemonių. Atrodo, kad tokia tvarka kaip ir nusistėvėjo, toks persidengimas, dubliavimasis, bet mums tai nepatinka. Kitas kritikuotinas dalykas yra štai toks. Ši priemonė yra taikoma pagal ES šalių ekonominius interesus. Taigi kelčiau ir konkretų klausimą. Tuo klausimą perskaitysiu, kadangi jame yra tam tikri skaičiai. Kolega Brantner irgi apie tai kalbėjo. Pakeitime numatoma pagal reglamento 4 ketvirto straipsnio pirmą dalį paramą didinti nuo 70 procentų. Šiame straipsnė minima ir strateginės svarbos infrastruktūros apsauga, tame tarpe transporto kelių arba tam tikrų vazdyno apsauga ir panašiai. Taigi pabrėžiama tos infrastruktūros svarba 9-11 metų laikotarpyje. Taigi ar tos papildomos lėšos bus skirtos padidėjusiam poreikiu šioje srityje. Kitas klausimas susijęs su Europos saugumo ir gynybos politika. Europos komisijos metinėje ataskaitoje dėl šios priemonės yra aiškiai teigiamai įvertinamas tam tikras persidengimas tarp civilinių priemonių bei Europos saugumo ir gynybos politikos. Ar apskritai įmanoma dabar bus atskirti karinės ir civilinės priemonės ir ar tai prasminga jūsų nuomonė? Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Liulink. Dabar ponė Munic. Dėkuoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Brantner. Ji labai rimtai padirbėjo. Dėkoju jai už tai, kad dirbo kartu su šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų. Mes e, susitikę buvome keletą kartų, kalbėjome naudingai, atvirai. Socialistai iš esmės pritarė pranešėjos požiūriai. Pirmiausia, dėl pirmojo pakeitimo, dėl pirmos, pirmų dviejų pakeitimų dėl pilietinės visuomenės įtraukimo ir moterų vaidmens didinimo įgyvendinant šią priemonę. Taip pat jį kalba apie taikos kūrimo stiprinimo partnerystės, mes tam taip pat pritarėme. Mūsų nuomonė iki šiol tų dalykų trūko reglamente ankstesnėme ir gerai, kad tai bus įrašyta. Dėl trečiojo pakeitimo finansavimo padidinimo Pritarėme komisijos pozicijai prašyti daugiau lėšų, tačiau kyla problemų įgyvendinant šią priemonę. Turime tai atsižvelgti. Pradinėme reglamente, kai buvo svarstomas, komisija buvo paprašyta parlamento pateikti strateginį planą projektų atžvilgių, kad būtų galima žinoti, kokiems projektams bus skirtos lėšas. Taigi, kadangi siūloma padidinti finansavimą nuo 7 iki 10 procentų, tai reikėtų, kad komisija palydėtų prašymą tam tikrais planais. Neturėtų čia problemų iškilti dėl ponios lėzing pakeitimų siūlomų nemanau, kad visą laiką galima grįžti prie pagrindinių principų. Reikia galvoti apie tai, ką mes norėjome pasiekti prieš porą metų. Reikia galvoti apie tai, kokia buvo padėtis prieš krizę, krizės metu ar po. Mes galime kalbėti be pabaigos, bet reikia siekti veiksmingumą panaudojant komisijos priemonę. Manau, kad beveik neįmanoma visiškai atskirti e, civilinio ir karinio aspekto įgyvendinant Europos saugumo ir gynybos politiką. Reikia derinti tuos du aspektus. Nemanau, kad galima sakyti, jog ši priemonė negali būti taikoma, jeigu e, veikia saugumo ir gynybos misijos tuo pat metu kažkur. Taigi nepritariu ponios Lezing penktajam pakeitimui. O dėl ketvirtojo kuris kalba apie tam tikrų gyventojų grupių teisės, pagarbą toms teisėms. Tai noriu pasakyti, kad neturime kalbėti tik tai apie kažkokias teisės atskirai, turime e, pabrėžti visų teisų svarbą ir teisinės valstybės principus reikalauti reikia, kad būtų įgyvendinti visi reikalavimai ir kad tai atitiktų bendrijos principus. O e, šiaip pritariu kitiems ponios Brantner pranešimams, pa pakeitimams. O dabar žodis poniai Gomeš. Kolegė labai aiškiai pasisakė dėl to, kaip mes remiame pranešėjos pasiūlymus. Norėčiau aš dar tik tai pabrėžti dar vieną kartą, kad labai svarbus yra pakeitimas, kur kalbam apie tai, kad reikia moterų vaidmeniui e, taikos procese e, skirti deramą dėmesį. Taip pat noriu dar kartą pakartoti, kaip kad jisai pranešė, kad taryba ir komisija turi baigti tą juokingą kovą dėl to, kas e, ką daro dėl šaulių ir lengvųjų ginklų. Marija Munizė sakė, kad mes negalime pritarti ponios Liozing kai kuriems pakeitimams. Konkrečiai noriu pasakyti, jog visiškai nepritariu tam, kad e, sakoma, jog nereikia derinti civilinio ir karinio elemento operacijose ar veiksmuose. Tai yra labai neuropietiškas požiūris. Europietiškas požiūris yra tas, kad reikia derinti šios abu elementus, jie dažnai yra derinami ir labai svarbu, taip sakant, civilizuoti karinę intervenciją, kad būtų galima įgyvendinti strateginius civilinio aspekto tikslus. Ir aš visiškai nepritariu jos pakeitimams dėl to. Ačiū. Dabar ponas Angorakis. Jūs esate pakaitinis narys. Man iškilo problemų dėl laiko. Turiu suteikti žodį dar dviems komisijos atstovams ir dar vienam kalbėtojui. Ar jūs galite atsisakyti žodžio, o jeigu norite pasakyti, tai pusę minutės te kalbėkite. Galite kalbėti, bet pusę minutės. Ačiū, aš per penkias sekundės pasakysiu. Pone Liuzing labai teisingai komentavo šiuos krizių aspektus. Ko gero svarbu yra aiškiai apibriežti, kas yra krizė, kokia yra krizė apibrieštis. Ties, tiesiog manau, kad negalime čia apsiriboti vien tuo, ką nustato išorės ryšių tarnyba. Dabar komisijos atstovas daktaras Kankutri, o paskui Volet. Labai prašau jūsų irgi kalbėti trumpai. Dėkui, ponas pirmininkė. Porą paaiškinimų ir pastebėjimų iš komisijos pusės. Pirmasis dalykas - pakeitimas, e, kuriuos pateik, pakeitimai, kuriuos pateikė pranešė mūsų pakeitimams. Pirmiausia, dėl e, moterų vaidmens, dėmesio joms postkonfliktinėse e, situacijose ir partnerystėse, kuriomis e, siekiama įtvirtinti taiką. Noriu pasakyti, kad mes gyvendiname kaip komisija šias priemonės pagal dabartinę priemonę ir už tai nebereikia dar kartą jų įrašyti į reglamentą nes e, aš suprantu, kad tai yra labiau politinis pareiškimas. Noriu pasakyti, kad taikos įtvirtinimo partnerystė ir toliau bus dėgiama ir kitais metais yra numatytas finansavimas ir e, parlamentas pamatys metinę komisijos veiksmų programą. Per ateinančius mėnesius mes pateiksime ją kitų metų programą ir tada parlamentas galės pasižiūrėti, komentuoti tą dokumentą ir pamatysite, kad mes e, taikos kūrimo partnerystėje taip pat numatę esame lėšų pagal dabartinę priemonę. Dėl moterų ir taikos proceso e, turime konkrečių lėšų jau skyrę pagal trečią straipsnį Tai yra veiksmai skirti jungtinių tautų 30-35 rezoliucijos įgyventinimui skirtos lėšas, e, kur kalbam apie moterų vaidmenį. Taip pat e, e, ir pagal ketvirtą straipsnį, kurio taikos kūrimo veiksmai remiami. Ir tai jau yra daroma. Tokia mano mintis. O dar noriu sureaguoti tai, ką pasakė gerbiama ponia Liusing. Dėl krizės apibriešties. Trečios straipsnio pirmoje dalyje ji apibrėžiama, bet mes e, ne patys tą padarėme. Tai yra gana techninis, techniškas apibrėžimas. E, tas pats apibrėžimas 160. E, aštuntame straipsnėje e, finansinio reglamento įgyvendinimo dokumente yra iš, apie, pateiktas. Ir e, tai padaryta. Ten kalbam apie tai, kad neskelbiami konkursai tam tikroms priemonėms, kurios yra trumpesnis negu 12 mėnesių. Uh, Tas apibrėžimas e, yra naudingas ir jis leidžia mums e, padengti įvairius scenarius ar galimybės krizinėse situacijose. Taigi finansinėme reglamente jis yra jau pateiktas. Jeigu jūs norite keisti šičią e, apibrėžimą, tai jūs tame kitame reglamente taip pat turėsite tą daryti. Mes pasinaudojame tuo apibrėžimu tam, kad galime, būtų kaip galima greičiau pagal dabartinę priemonę sureaguoti. Paskutinis dalykas dėl civilinio ir karinio aspekto krizių valdyme tai yra civilinė priemonė ir tik tai civilinė priemonė pagal bendrijos politikos kryptis. Nelegalu būtų finansuoti bet kokias karinės išlaidas, aš noriu aiškiai tą pasakyti. O jeigu kur nors yra įgyvendinama e, karinė Europos saugumo ir gynybos politikos misija ir e, siunčiami civiliai stebėtojai, pavyzdžiui, pernai Čede Žinome, kad karinė misija buvo, ji reikalinga buvo tam, kad būtų galima apsaugoti pabėgėlių stovyklas rytuose, pabėgėlių iš Darfūro, kad būtų galima uh, apginti pabėgėlius nuo išpolių iš Sudano ir buvo siūsti kareiviai, mes papildėme, taip pat mes e, ėmėmės veiksmų kartu su jungtinėmis tautomis, kad būtų apmokyti policininkai saugoti toms e, stovykloms ir tai e, tokiu būdu civilinė priemonė buvo panaudota kaip papildanti karinė Europos saugumo ir gynybos politikos misija. Tai buvo papildomo pobūdžio ir tai yra svarbu, kalbant apie papildomumą karinės ir civilinės priemonės. Gruzijoje yra tas pats. E, O žinome, kad yra 300 stebėtojų, taip pat 30 milijonų eurų skirta stabilumo, pagal stabilumo priemonę padėti Gruzijai spręsti viduje perkeltos menų problemas ir įtvi, stiprinti susitaikymą ir dialogą tarp e, šalių. Dėl ketvirto straipsnio ir 10 procentų aš nekomentuosiu. Uh, Prieš pradedant kalbėti apie 10 procentų, noriu pasakyti, kad e, labai dėkojame parlamentui už paramą, kai kalbama apie šaulių ir lengvuosius ginklus. E, labai svarbu, kad ES sugebėtų tuos veiksmus įgyvendinti. Mes prisimname Teisingumo teismo sprendimus, kur susitelkiama ties tai dalykais ir mes esame parengę e, pakeitimą reglamentui ir dėkojame už paramą. Dabar trumpai, kodėl pagal 4.1 straipsnį, kur kalbama apie trans e, regionalinės grėsmės, mes e, norime, kad finansavimas būtų padidintas. Atsakydamas į pranešėjus klausimą apie prioritetus, aš paminėsiu dvi sritis. E, E, mes matėme, kad juose finansavimas sumažėjo, nes e, konkrečios biudžeto eilutės peržiūrint 2006 metais priemonės buvo panaikintos. Viena iš jų buvo susijusi su narkotikais, E, stabilumo priemonėje buvo tam tikrų projektų kovojant su narkotikų priekyba, tačiau dėl nepakankamo finansavimo mes negalime išspręsti e, narkotikų problemos e, gebėjimų kovoti su narkotikais problemomis dėl finansavimo trūkumo. Kitas rytis, kitas reikalas yra tai, kad dingo prapuolė biudžeto eilutė skirta išminavimo darbams. E, čia matome, kad finansavimas e, tokiams programoms ženkliai sumažėjo. Ir e, mes matome, kad tos struktūros, kurios paremė Otavos konvencijos įgyvenimą, nebegali būti finansuojamas iš bendrijos. E, priemonių lėšų. Todėl ir prašome padidinimo. Dar porą dalykų apie finansavimą iš e, pagal 4.1 e, straipsnį. Žinote, kad kitais metais įsigalios konvencija dėl kasetinių sprogmenų ir mums atrodo, kad mums reikia priemonių įgyvendinti tuos veiksmus vietoje. Tad mes e, pagal 4.1 straipsnį norėtume turėti tokią galimybę. Ir savime suprantama, e, mes e, norime taip pat vaidinti atitinkamą vaidmenį, e, kovojant su šauliu ir lengvaisiais ginklais. Todėl mes norėtume ir padidinti maksimalų, maksimalės prieinamas lėšas, eina kalba apie 40-60 milijonų eurų. Čia ir baigsiu. Ačiū. Dėkoju. Pana Brentner, mūsų laikas baigėsi. Galėčiau gal suteikti jums pasi, žodį pasakyti prieš balsavimą e, lapkričio 10, bet jeigu 30 sekundžių norėtumėte, tai prašom. E, Labai trumpai e, norėčiau šešėliniams pranešėjams padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Informacija, kurią suteikė komisijos atstovai, mums yra labai svarbi prieš priimant sprendimą. E, dėkoju komisijai už tai, kad sutinka iš esmės dėl taikos e, skatinimo partnerystės e, dėl moterų vaidmens, galiu tik pasakyti, kad taip. E, Galbūt e, turėsime naujoje komisijoje narį atsakingą už tos klausimus ir tuo labai džiaugiuosi. Ehm, Dėkuoju Jums, kad taip glaustai sugebėjote pasakyti. Dabar mūsų svečias, Kroatijos Respublikos vyriausias dėrybininkas. Norėčiau pasveikinti jį atvykusį į mūsų komiteto posėdį. E, jų vizitas e, sutampa su labai teigiama, optimistinė stadija Kroatijos dėrybose. Jo buvimas čia e, pateisinamas tuo, kad e, Kroatijos e, užsienio reikalų ministras šiandieną kaip tik Stokholme pasirašo labai svarbų sustarimą, kuris svarbus Kroatijos stojimui į Europos Sąjungą. E, Tad e, esame labai susidomėję ir nekantri laukiame jūsų pasisakymo. Prašom. Ponas pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento nariai, man e, labai malonu ir didelė garbė šiandieną kreiptis į užsienio reikalų komiteto narius. Ir e, taip pat paaiškinti jums Kroatijos. Krat, požiūrius. E, aš pačioje pradžioje norėčiau atsiprašyti už ministrą Gorną Jandrokovičių, kadangi jam būti čia sutrukdė labai svarbus įvykis Stokholme, kur buvo pasirašytas Kroatijos ir Slovenijos arbitražo susitarimas. Aš noriu padėkoti pirmininkui Albertinijai už galimybę dalyvauti šios dienos posėdėje. E, Tai svarbus įvykis ypatingai atsižvelgiant į šios dienos kontekstą, kuris Kroatijai taip pat yra palankus. Paskelbtas Kroatijos pažangos pranešimas 2009 metais ir plėtros strategija 2009 metais. Aš pasinaudosiu šią galimybę e, padėkoti Europos parlamentui už jo paramą Kroatijos e, stojimui į ES. Taip pat dėkoju ponui Svobodai, e, pranešėjui Europos parlamente Kroatijos klausimų už jo e, patarimus, objektivumą ir paramą Kroatijai. Būtent Europos parlamentas visada apskritai rėmė ES plėtrą. Todėl mes esame įsitikinę, kad Europos parlamentas ir toliau vykdys tokią politiką ir ne vien tik tai kalbant apie Kroatiją, bet taip pat ir apie kitas pietričių Europos šalis. Ponės ir ponai, e, leiskit man trumpai pristatyti paskutinius įvykius Kroatijoje, ypatingą dėmesį skiriant pažangai stojimo dėrybose ir e, įgyvendinant narystės kriterijus. E, pereitą mėnesį e, žymėjome E, keturių metų sukakti nuo stojimo dėrybų pradžios. Ta e, simbolinė data buvo padaryta prasmingesnė dar dviem svarbiais įvykiais. Visų pirma, prieš pat tą sukaktį Kroatija atidarė ar preliminariai uždarė 11 darybinių skyrių per spalio TVK. Ši TVK pasirodė esanti pati turiningiausia kol kas. Ir tai buvo įmanoma ne tik dėl to, e, kad mes labai smarkiai dirbome ir padarėme pažangos e, konkrečiuose skyriuose, bet taip pat ir dėl to dvišalio sustarimo, kuris buvo pasiektas tarp dviejų premjerų, Kroatijos ir Slovenijos premjerų, ir dėka atsinaujinusio dialogo tarp Kroatijos ir Slovenijos geros kaiminystės dvasioje. Aš noriu padėkoti Prancūzijos, Čekijos ir Švedijos pirmininkavusiems ES atstovams, komisarui Renui, kad jis ir Europos parlamentoj už tai, kad jie padėjo mums išspręsti šią problemą. Šiandien Stokholme premjerai Kosor ir Pahor pasirašė arbitražo sustarimą dalyvaujant Švedijos premjerui. Tai yra e, svarbus žingsnis pirmin siekiant surasti sprendimą, e, kuris leistų abiems pusėms Slovenijai, Kroatijai jaustis nugalėtojomis. Laimėjo taip pat ir visa Europa. Dar mūsų laukia svarbus darbas, reikia ratifikuoti pasirašyti arbitražinį sustarimą, bet yra daug pagrindų būti optimistais. Gerbėmieji parlamento nariai. Kroatija pastaruoju metu susilaukė pačio teigiamiausio pažangos įvertinimo. Mes džiaugiamės, kad komisija įvertino mūsų pasiekimus. Mes ypatingai sveikiname tai, kad komisija mano, jog Kroatija gali užbaigti dėrybas 2010 metais. Mus taip pat skatina tai, kad komisija pasiūlė finansinį paketą Kroatijos stojimui. Na ir pagaliau sveikiname komisijos rekomendaciją sudaryti ad hoc darbo grupę stojimo sutarčiai parengti. Visa, visos tos uh, geros žinios aiškiai rodo, kad mes pasiekėme galutinę dėrybų stadiją. Kroatija iš tikrųjų labai daug padirbėjo. Tai mūsų balance šiandien yra 28 atidaryti dėrybiniai skyriai, 12 iš jų preliminariai uždaryti. Tai reiškia vienas trešdalis dėrybinių skyrių jau aptarta. Dar daug reikia padaryti iš penkių dar atidarytinų skyrių 25 žuvininkystė, 27 aplinka, 31 užsienio saugumo ir gynybos politika gali būti atverti e, nors ir rytoj. Mes esame pasirengę jų atvėrimui ir esame įstikinę, kad juos bus galima per patį trumpiausią laiką ir uždaryti. Mes taip pat e, norime e, dėti visas pastangas iki šių metų atidaryti kuo galint daugiau naujų e, darybinių skyrių. E, Kroatija pilnai pasirengusi atverti keturis skyrius dabar ir penkis truputį vėliau. Nors šiais metais Kroatija ir toliau tęsė visas e, reformas, mes žinome, kad dar daug ką reikia padaryti. Mes žinome, ko iš mūsų tikimasi. Ir siekiančio tikslo daug padeda uh, E, skirių atidarimo ir uždarimo kriterijai. Siekiant šio tikslo daug pažangos padaryta derinant mūsų teisę su ES aky. Pasakysiu, kad Kroatijos parlamentas per pastaruosius metus nuo dėrybų pradžios yra prieėmęs daugiau kaip 300 įstatymų susijusių su ES. Mes taip pat stengiamės e, užtikrinti, kad e, šie suderinti įstatymai būtų įgyvendinami praktikoje, kad būtų pakankami finansiniai resursai tam užtikrinti. Aš turiu pasakyti, kad Kroatija pademonstravo savo galimybę e, įgyvendinti labai sudėtingas reformas tokiuose srityse kaip e, laivų statyba ir teismai. Kalbant apie laivų statybą, tai yra aštuntasis dėrybinis skyrius, tai Kroatija ir toliau e, dirba su konkurencijos tarnybomis komisijoje, e, siekdama e, apibrėžti sąlygas šešiems mūsų laivų statybos, šešioms mūsų laivų statybos įmonėms privatizuoti. E, dėl 23 e, straipsnio e, teismų ir pagrindinių teisių problemų dedame daug pastangų, norėdami sustiprinti įstatymo viršenybę ir teismų nešališkumą. Per pastaraisiais metais neišspręstų teismo bylų skaičius kiekvienais metais mažėjo 8 procentais. 2005 metų pabaigoje tokių bylų buvo pusantro milijono, šiandien e, jų turime 860 tūkstančių. Ir dabar e, mes susitelkėme ties maždaug 100 tūkstančių bylų, kurios yra senesnės negu kad 3 metai. Kalbant apie e, teisėjų ir advokatų įvertinimą ir skirimą, imamasi papildomų uh, žingsnį užtikrinant, kad į šias profesijas galėtų patekti e, žmonės, kurie tinkamai tam parengti ir yra objektyvūs. E, valstybinė e, mokykla, kuri renktų tokius pareigūnus, dabar jau tuoj bus įkurta. E, teismų sistemos e, e, racionalizavimas yra pasiekęs labai svarbę stadiją. Taigi aš e, turiu, galiu užtikrinti Jūs, kad imamasi visų reikiamų pastangų, kad galima būtų eliminuoti vis dar esančius trūkumus ir sukurti teismų sistemą, kurie atitiktų aukščiausius europinius standartus. Kad e, galima būtų efekt, e, veiksmingai kovoti su korupcija, stipriname institucinę sąrangą tam e, jau imtasi visos eilės sėkmingų veiksmų, e, iškelta e, visa eilė baudžiamųjų bylų. Aukšto lygio korupcija jau buvo demaskuota virtinėje atveju. Tuo pat metu mes daug dirbame E, šviesdami visuomenę apie tai, kad korupcija yra neprimtina mūsų visuomenėje. E, mes e, kovojame su tarptautiniu nusikalstamumu, regioniniu mastu ir bendradarbiaudami teismų srityje. Kroatija taip pat stiprina savo administracinius e, gebėjimus. Įkurta administracijos ministerija. Ir aš manau, kad tai leidžia modernizuoti mūsų viešąjį valdymą ir suteikia tam papildomą postumį. Bendrųjų administracinių procedūrų veiksmingumas, taip pat žmogiškųjų resursų vystimasis yra e, mūsų dėmesio centre taip pat. Mūsų tikslas ne tik atitikti keliamus reikalavimus, bet taip pat parengti Kroatiją ateities ES narystiai, kad ji galėtų pilnai pasinaudoti tos narystės privalumais. Mūsų pastangos ginant mažumų teisės jau davė rezultatų. Mes ir toliau ketiname siekti pažangos tokiuose srityse kaip užimtumas, administracija, teismai, policija, taip pat kultūrinės teisės, ypatingai kai kalbame apie Romų mažumą. Kalbant apie pabėgėlių sugrįžimo procesą, norėčiau pabrėžti, kad kol kas Kroatija dėjo daug pastangų ir išleido 5,3 e, milijardo eurų siekiant šių tikslų tam, kad būtų e, sukurta infrastruktūra ir būstas ir sukurtas socialinės ir ekonominės iš ankstinės sąlygos tokių pabėgėlių sugrįžimui. E, būsto programos įgyvendinimas eina į pabaigą ir noriu jūs taip pat e, informuoti, kad pastaruoju metu mes užmesgėme glaudesnį bendradarbiavimą su Bosnija ir Hercegovina, siekiant pasikeisti informaciją šiuo klausimu. Kalbant apie 23 straipsnio, 23 e, e, dėrybų skyrių, aš turiu pasakyti, kad Kroatija ir toliau yra pasišventusi e, puikiai bendradarbiauti su tarptautiniu tribunolu buvusia Jugoslavija, tame tarpe ir kai kalbama apie prieigą prie dokumentų E, pagrindinis e, prokuroras Bramet neseniai lankėsi Zagrebe. Buvo sukurta speciali e, tarp agentūrinė darbo grupė, kuri įgyvendins prokuroro konkrečius pasiūlymus. Ši darbo grupė jau parengė ir pateikė du svarbius darbo dokumentus e, tolesniai analizai. Greta to e, buvo e, parengtas pakvietimas e, prokuroro ekspertams atvykti į šalį, kad būtų galima atlikti tyrimus abiejų šalių sutartais principais. Taigi Kroatija jau įgyvendino abu kriterijus 23 e, skyriaus atidarimui ir nemato daugiau kliučių jam atverti. Tačiau, ponės ir ponai, mes suprantame, kad e, priekė mūsų dar laukia nemažai sunkumų. Tačiau esame pasiruošę juos spręsti. Turėdami tai galvoj, tikimės, kad mūsų darybos ir toliau vyks veiksmingai ir esame nusiteikę ryštingai, kad dėrybas galima būtų sėkmingai baigti iki kitų metų vidurio. Tuo pat metu mes norime paremti ir Europos integracijos aspiracijas kitų a, pietryčių Europos šalių. Kaip šalis, kuri toliausiai pasistumėjusi darybose su ES, Kroatija pasirašė bendradarbiavimo protokolus e, Europos integracijos procese su Albanija, Bosnija, Hercegovina, e, Jotkalnyje, e, Makedonija ir Serbija. Mes ir toliau dalinsimės savo patirtimis su kaimynais, kol jie pasieks ES narystės tikslą. Nes mes tikrai manome, kad e, kitos alternatyvos kaip europinė regionui nėra. Tuo pat metu mes atidžiai stebime įvykius Bosnijoje ir Hercegovinoje. E, stabilumo stiprinimas toje šalyje yra labai svarbus stabilumui visame regione. Mes remiame reformas, kurių tikslas yra sukurti e, funkcionalesnę valstybę su aiškia europinė perspektyva. Taip pat galiu jūs patikinti, kad Kroatija skatindama ir stiprindama bendarbiavimą e, visose srityse stengiasi užmėgsti gerus e, santykius su visomis regiono valstybėmis. Mes ir toliau remiame regioninės iniciatyvas, regioninį, e, regioninę bendradarbiavimo tarybą E, siekiant įgyventi infrastruktūros projektus transporto, energetikos ir vandens valdymo srityje. Mes e, norėtume suvaidinti parodomąjį vaidmenį e, regione kaip valstybė siekianti ES narystė. Ir savame suprantama, Kroatija sveikina Islandijos aspiracijas tapti ES nare ir esame pasiryžę su savo draugais Islandijoje pasidalinti savo patirtimi. ES plėtros procesas ir e, toliau teikia mums e, svarbų stimulą. Kroatija e, stojimo procese per pastarosius metus nužengė gana toli ir mes artėjame prie finišo linijos. Tuo pat metu aiškiai suvokiame, kad mūsų laukia dar dideli iššūkiai, tačiau savo darbą ketiname tęsti. Ypač tai pasakytina apie teismų e, viešosios administracijos stiprinimą, kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu ir kitose srityse. E, tai kad dabar e, esame ekonominės ir finansinės krizės e, akivaizdoje, daro mūsų darybas e, dėl kai kurių sudėtingų skyrių sudėtingesnės. Bet esu įsitikinęs, kad siekiant šio istorinio tikslo mes pasieksime pergalę ir tikiuosi, kad mūsų entuzijazmas ir lūkesčiai jums nėra svetimi. Kroatijos pažanga be jokios abejonės gali prisidėti prie e, mūsų regiono stabilumo ir sėkmės. Mūsų sėkmė yra jų sėkmė. Kroatija sveikina tai, kad Čekijos prezidentas pasirašė Lisabonos e, sutartį ir tikisi, kad ji įsigalios nedelsiant. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES atsivers naujas puslapis ir mes esame įsitikinę, kad neužilgo galėsime pagal šią e, sutartį prisimti ir savo vaidmenį ir atsakomybę. E, Aš tikiuosi, kad tas pagreitis, e, kurį mes įgavome, e, dirbdami prie jau atidarytų darybinių skyrių ir atidarybinių naujus, išliks ir ateityje. Kroatijos pasiekimai dėrybose atitiks tiek e, Kroatijos ir ES interesus. Ir šia prasme mes e, manome, kad mūsų bendras darbas greitai pateks į galutinę stadiją ir dar kartą pakartosiu, tikimės visus dėrybinius skyrius uždaryti iki kitų metų vidurio. Pabaigoje norėčiau dar kartą padėkoti visoms ES valstybėms narėms ir institucijoms už jų pastangas ir paramą. Ypatingai norėčiau padėkoti Europos komisijai už vertingą paramą ir sunku darbą remiant mus šiame sunkiame kelyje. Ir aš dar kartą dėkoju Europos parlamentui su jūsų parama Kroatija ir toliau tęs savo darbą. Mes tikimės jūsų paramos. Mes tikimės, kad sėkmingai uždarysime kiekvieną skyrių ir galų gale įsijungsime į bendrą Europos šeimą. Dėkoju uždėmesi. Grazie, doktor Drobidžiak. Inicierei dibattito dando la... Ačiū Jums labai už šį pasisakymą. Ponai Svobodai pirmiausia teiksiu žodį kadangi jis e, dvi dienas lankėsi Kroatijoje bei Slovenijoje. Taip pat jis yra pranešėjęs šio klausimu, taigi prašom. Ačiū, ponas pirmininkė, trumpai, tuo labiau, kad pranešimą pateiksiu rytoj. Noriu, kad kiti kolegos turėtų daugiau laiko pasisakyti. Taigi pirmiausia, noriu padėkoti mūsų svečiui, noriu padėkoti ambasadoriui. Tikrai matome, kad jūs tengiatės, dirbate tiek savo šalies, tiek Europinės integracijos labui. Kitas dalykas Kaip ir sakėte, pirmininkė, lankiausi Slovenijoje. Tikrai ten vyko labai įdomios diskusijos e, tiek su Slovenijos e, užsienio reikalų ministru, tiek su prezidentu, tiek su premjeru, taip pat ir parlamente vyko diskusijos. Man atrodo, kad šiuo metu tarp Slovenijos bei Kroatijos tvyro labai puikia politinė atmosfera. Tiesa, tarp žmonių problemų niekada nebūdavo, bet dabar atsirado ir geros politinės prielaidos. Taigi yra unikali situacija atsiradusi. Todėl išnaudokime šią situaciją Kroatijos stojimo ES naudai. Tiesa, vienas klausimas dar neišspręstas - ratifikavimo procesas. Ko gero, reikia stengtis, kad oponentai pritartų ratifikavimui. Kroatijos opozicija. Aš, pavyzdžiui, aš kalbėjau su jos atstovu Zoranu Milanovičiu. Mes turėtume palengvinti Kroatijos opozicijai galimybės galbūt balsuoti už atinkamo dokumento ratifikavimą. Pateikime opozicijai irgi sutikti su atinkamo dokumento ratifikavimo. Iš tikrųjų, tai puikia proga ir nepraleiskime veltui šios progos. Paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti. Vyriausias dėrybininkas sakė, jog dar egzistuoja įvairių problemų. Tačiau problemos išspręsnos, įmanomas greitai išspręsti. Pavyzdžiui, bendarbiavimas su tarptautiniu tribunolu. Susidaro man įspūdis, kad Kroatija yra suinteresuota surasti visus reikiamus e, dokumentus. Bent jau vyriausybė yra tuo suinteresuota. Veikia specialioji darbo grupė. Galbūt e, šiek tiek iš išorės e, ekspertų lygių būtų galima paremti šią ad hoc darbo grupę. Tiesiog visi, tiek ir tie, kas kritikuoja Kroatiją, turi padėti ją bendrabiauti su tarptautiniu tribunolu. Tai galbūt tiek, o kitas pastabas pateiksiu rytoj. Be abejo, bendradarbiavimas su tribunalu svarbus. Svarbus ne tik jai, Kroatijai, bet ir kitoms šalims. Nenorėčiau, ponas pirmininkė, kartotis. Bendradarbiavimas su tribunalu yra svarbus visoms regionų šalims, ne tik Kroatijai. Ir kitos regionų šalis turi taip pat bendradarbiauti su Hagos tribunalu. Ačiū. Ačiū, ponas Svoboda. Dabar Posiltas kalbės, e, dvi minutės prašom. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Trys sąrašai atvėrė e, kelią Kroatijai. Vienas parašas Prahoje, vienas Stokholme. Ir kaip ir sakė Svoboda, sutinku, reikia išnaudoti šią unikalią progą. Taigi prisijungčiau prie pono Svobodo žodžių skirtų abiejose šalise tiek Slovenijoje, tiek Kroatijoje politinėms partijoms. Jos turi nepraleisti šios puikios progos. Noriu aiškiai pareikšti, jeigu ši proga bus praleista, nukentės ne tik Kroatija, nukentės ir Slovenija, nukentės ir ES. Taigi reikia siekti pažangos. Nepaisant to, štai ką pasakysiu. Esu rimtokai sunerimęs. Ar nebus taip, kad paskutinę akimirką atsiras dirbtinų kliučių, Ponui Brokui esu labai dėkingas už tai, kad jis labai energingai sprendžia tas fizinės kliūtis. Bet atkreipime dėmesį ir į tai, kad tos jėgos, kurios lėpėsi už tų kliučių, neperbėgtų į kitas sferas. Bet to tas tarptautinio tribunolo klausimas Be abejo, esu už tai, kad Kroatija bendradarbiautų su tribunalu, bet taip, kaip yra sureikšminamas šis klausimas, demonstruoja, jog yra tam tikrų jėgų, kurios nori laimėti daugiau laiko. Mes visada sakėme, kiekviena kandidatė turi būti vertima pagal savo nuopelnus. O jeigu dar yra valstybių narių arba politinių jėgų, kurios mano, kad Kroatijos stojimą reikia sieti su kitų šalių stojimu. Vienas aukštas Vokietijos pareigūnas neseniai taip sakė Berlyne, bet jis pabrėžė tai esant jo asmenė nuomonė. Tai jis ir neturėjo to sakyti, jeigu tai yra asmenė, jo asmenė nuomonė. Taigi toks susijimas yra labai pavojingas, pirmiausia, dėrybų baigiamajame etape. Atėjo laikas mums suvokti, jog dėrybos artėja prie pabaigos. Norėčiau Drobneko, vyriausio dėrybininko, paklausti, ar tikėtina, kad bent jau iki metų pabaigos bus atverti visi skyriai. Tikiuosi, kad vėliausiai kitų metų pavasarį pavyks uždaryti visus skyrius. O mes, kaip parlamentas, prisidėsime pagal išgalės, tačiau finišo tiesiojoje turime būti labai budrus dėl naujų galimų dirbtinių kliučių sudarimo. Ačiū. Ačiū ponui Pasiltui, dabar ponas Taleris dvi minutės. Ačiū, ponas pirmininkė. Mes esame be abejo patenkinti bet kokią Kroatijos pažangą, integruojantis į ES. Tai yra gerai Kroatijai, tai yra gerai jos kaiminiam šalims, tai yra gerai be abejo ir visai ES. Kai pirmadienį pranešėjas Svoboda lankėsi Kroatijoje bei Zagrebe, jis galėjo įsitikinti, kokios pažangos yra pasiekta tiek Kroatijoje, tiek Slovenijoje. Taigi mes padėsime jam baigti renkti jo pranešimą. Suprantame, jog tikrai negalime praleisti šios progos. Reikia pasiekti, kad abiejų šestalimas būtų ratifikuotas. Bet tai nebus lengva. Katalikų bažnyčia Kroatijoje pasisakė prieš sustarimą. Tai šiek tiek neįprasta, keista dabartinėje politinėje situacijoje. Matome, kad yra raginama pasirašyti peticijas prieš sustarimą. Slovenijoje viskas aišku, vyriausybė už, opozicija prieš, taigi reikės dviejų trečio daugumos parlamente. Todėl reikia kalbėti su politiniais veikėjas, su politinėmis partijomis, kad ši problema galų gale po dviejų dešimtmečių būtų išspręsta. Mes Slovenijoje norime gerų santykių su kaiminėmis šalimis. Todėl pagidautume, kad Kroatija savo pačios naudos sumetimais atsižvelgtų į kaimininių šalių interesus. Taigi užduosiu klausimą. Patirtis, Kroatijos patirtis su Slovenija buvo gera. Klausimas per daug ilgai buvo sprendžiamas. Taigi klausiu, kaip Kroatija spręs klausimą dėl bendros sienos su Bosnija ir Hercegovina. Ko gero atėjo laikas ir šią problemą išspręsti. Nereikia laukti, kol šios šalis renksis stoti Europos Sąjungą. Tada problema tik tai bus dar aktualesnė. Ačiū. Ačiū. Kačin, dvi minutės, prašom. Ačiū. Ponas pirmininkė, brangus kolegos. Aš norėčiau, ponė Drobnekai, pasveikinti jūsų. Norėčiau pasveikinti jūsų vyriausybę, premjerę, kadangi jį pademonstravo politinę drąsą. Tik tai drąsuoliai sugeba sukurti ateitį ir jos vaisiais naudotis. Kita vertus, nesu aš besalgiškas optimistas. Abi šalis sutarė kad tie vienašaliai veiksmai, kurių buvo imtasi po 91 metų, birželio 25 dienos, nėra precedentas sienų nustatymui. Dabar yra apsispręsta dėl sienos e, nustatymo, bet aš manau, kad ne viskas čia yra logiška. Tikrai vienašališkais veiksmais mes trokštamos ateities nesukursime. Kitas dalykas. Jūs sakėte, neva yra sunkiai suprantamas Kroatijos viskupų konferencijos pareiškimas. Tai yra visos katalikų bažnyčios pozicija. Ir kataliko bažnyci, bažnyčia viešai skelbia esanti už blokados tesimo, esanti prieš sutarimo pasirašymą. Taigi pakomentuokite šį Kroatijos katalikų bažnyčios pareiškimą. Mes be abejo teisingai darome, kalbėdami apie tai, jog reikia užbaigti šį procesą. Atėjo laikas dėryboms užbaigti. Tačiau, kai yra minimos konkrečios datos, aš sutrinku šiek tiek. Užuot fiksavus datas, bandykime užtikrinti veiksmų testinumą. Kroatija turi nuosekliai dėrėtis, eiti pažangos keliu, tai yra svarbu, o ne orientavimas į konkrečias datas. Tai mus labiau sietų. Dabar dar trumpai pasakysiu, kalbėdamas, kreip, kreipdamas į poną Svobodom. Negalima visko vertinti juodai baltai. Taip pat ir politikoje ne vieni yra tik tai konservatoriai, socialistai, yra ir žalieji, liberalai. Tai galbūt visi, visos politinės jėgos turi prisidėti prie to, kad Kroatijoje būtų mobilizuota politinė valia šiam sutarimui ratifikuoti. Ačiū. Ačiū. Dabar kolega Bratner, dvi minutės prašom. Ačiū ponas pirmininkė. Du trumpus klausimus noriu uždė, užduoti. Tiesa, prieš tai pasidžiaugsiu frakcijos vardu, kad Kroatija pasiekė pažangos pastaruoju metu. Komisijos pažangos ataskaitoje kritiškai yra vertinamas teisingumo sektorius, kova su organizuotu nusikalstamumu, mažumų teisės, pabėgėlių sugrįžimas. Mes irgi šios aspektus vertiname kritiškai. Šios rytis gyvybiškai svarbios. Taigi pakomentuokite išsameu, kokios dar pažangos norite pasiekti šias rytise. Devintųjų metų kovą nevyriausybinė organizacija prie Kroatijos aplinkosaugos ministerijos surengė protesto akciją. Buvo kritikuotas, kritikuoti lietai gyvendėmi aplinkosaugos įstatymai. Jūsų vyriausybė pasinaudojo įstatymais, kad imtųsi veiksmų prieš šią nevyriausybinę žemės draugų organizaciją ir skyrė jai maksimalę 100 tūkstančių eurų baudą už neva tai, kad per protesto akciją buvo teršiama aplinka. Manome, kad tuo yra pažeidžiama žodžio laisvės principas. Konas komisaras Rena sutinka su mūsų kritika šiuo atžvilgiu. Ar galite koment... patikinti, kad teisę ant žemės draugų organizacijos Kroatijos skyrių bus paisoma proporcingumo, teisingumo principų ir kad ateityje bus čia užtikrintas teisingumas. Ačiū. Ačiū. Į Brisačičią dvi minutės. Ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs labai nuoširdžiai atvykusiu mūsų komiteto posėdį. Noriu pasveikinti Jūs. Noriu pasidžiaugti, kad mes dialogo būdu bendradarbiaujame. Klausimas. Ar Jūs tikitės, kad, ar Jūs manote, kad yra blokuojamas 31 skyrius? kuriame nagrinėjami išorės santykių klausimai. Kaip Jūs vertinate šios skyrios likimą? Ačiū. Ačiū. Kopmar. Ačiū, panas pirmininkė. Aš irgi norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti mūsų svečiui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Noriu pasveikinti su sienų sutarimo pasirašymo. Tikrai Balkanų regionų tai rimtas signalas. Ko gero, pagal tai mes galime spręsti, kokia sudėtinga buvo problema ir kaip svarbu buvo šią problemą išspręsti, norint Kruatijai įstoti Europos Sąjungą. Problemos susijusios su gera kaiminystė neturėtų neigiamai takoti kasdienio žmonių gyvenimo. Taigi Kroatijos atveju, manome, yra pasiektas labai teigiamas sprendimas. Ar komisaro Reno intervencijos padėjo pasirašyti sutarimą? Taip pat kokiu konkrečiu veiksmu ėmėsi komisaras, norėčiau pasiteirauti. Galbūt komisija vertėtų įsikišti, sprendžiant ir kitas Balkanų problemas. Ar nebus taip, kad komisija čia gali viską išspręsti? Ponas pirmininkė, ponas Drabnekai, ačiū už jūsų kalbą. Ko gero, jūsų kalboje įvardinote problemas, pasakėte, kas nuveikta, dėkui už tai. Kalbėsiu tik apie porą aspektų. Pirmiausia, štai ką priminsiu. Slovenijos bei Kroatijos tema arba problema, ko gero, bus išspręsta, jeigu kiekvienoje šalyje visi atliks savo namų darbus. Ponas Svoboda sakė, Kroatijoje bandysias paspausti opoziciją. Taip pat juk kandidatas į prezidento postą netgi balsavo prieš. Tikiuosi, kad bendromis pastogomis mes mobilizuosime daugumą. Tiesa, kažin, ar aš galiu tokį įtaką turėti parlamente kolegoms iš Slovenijos bet kokiu atveju stengsiuos suburti šalininkus, nes šią problemą tikrai vienaip ar kitaip reikia išspręsti. Ponas Talerį, aš irgi norėčiau iš pono Darbneko sužinoti. Lankiausi, pavyzdžiui, Juotkalnyjoje. Kaip yra su tomis problemomis, kurios egzistuoja dėl sienos tarp Kroatijos ir Juotkalnyjos? Ar yra tų problemų, galbūt jau nebėra, galbūt jos įspręstos, kaip yra taip pat su Bosnijos ir Hercegovinos siena? Jeigu tos sienos jeigu tos problemos nebūtų išspręstos. Ko gero, Kroatija nekartotų tų, to elgesio, kurį demonstravo Slovenija. Taigi tas konfliktas, ko gero, buvo ir naudingas tam tikrą prasme Kroatijai. Bet nesutinku su tuo, kad į reikalą kišasi viskupų konferencija. Esu katalikė, esu pasitengs, pasirengusi kiekvienu atveju paremti bažnyčią, bet tikrai nėra padaru bažnyčiai kištis šios klausimus. Kas už to slepiasi? Kelčiu klausimą. Kažin, ar viskupai apskritai supranta, kas tojame dokumente užfiksuota. Nėra jokie teisininkai, kaip ir mes nesame teisininkai. Tikriausiai kažkas yra įsižeidęs ir bando kažkas asmeninės sąskaitas tokiu būdu suvedinėti. Galbūt nesileisiu detalės, tačiau matau, kad žmonės, kurie domisi, supranta, ką aš turiu minėję. Taigi, katalikų bažnyčia neturėtų kištis iš šio klausimo sprendimo. Taip pat Kosove ar Serbijoje neturėtų pradėti kištis ir stačiatikių bažnyčia. Ačiū. Grazie, onorevole Pak. La parola al. Dėkuoju, poniai Pak. Dabar žodis vyriausiam darybininkui, kad atsakytų klausimą. Pateikta nemažai klausimų. Pradėsiu nuo Kroatijos ir Slovenijos problemų. Kalbėsiu labai trumpai. Čia ir pasakysiu, kad ši diena yra labai gera diena mūsų abiejų šalių santykiams Jūs suprantate turbūt, kodėl šiandien aš susilaikysiu nuo kitokių komentarų iš šios tribūnos ir jau galima nebeatsakysiu į kitus klausimus, nes šiandieną mūsų ministrai pirmininkai pasisakė Stokholme, kalbėjo jie išmintingai, jų žodžiai yra labai toli siekiantys, todėl manau, kad daugiau nieko šiandien nebereikėtų pridurti, ypač iš valstybės tarnautojo lūpų. Dėl kitų klausimų. Ar iki metų pabaigos galima bus atidaryti visus skyrius? Dar reikia atidaryti e, penkis skyrius dėl 13, e, 27 e, ir 31. Aš jau sakiau, kad mes esame parengę savo darybinę poziciją, kuri pateikta seniai yra komisijai. Techniškai jie yra parengti atidaryti. Manau, kad tie trys skyriai, jeigu Slovenija sutiks su jų atidarimu, bus atidaryti iki šio mėnesio pabaigos nežinau, kada vyks kita tarp vyriausybinė konferencija, tikriausiai dar pirmininkaujant Švedijai. O dėl aštunto straipsnio konkurencijos politikos E, buvo nustatyta tam tikrų reikalavimų atidarimui, mes jau juos įvykdėme. Dėl e, laivų statyklų mes turime palaukti antro privatizacijos etapo. Pirmasis jau baigėsi, dabar reikia baigti antrąjį. Mes palaikome glaudžius ryšius su komisija, kuri labai mus padeda ir konsultuojasi su mumis. Tikimės, kad šį klausimą išspręsime. Mes jau esame parengę savo darybų poziciją ir tikiuosi, kad gruodį darysime šį skyrių. 23 skyrius. Viskas priklauso nuo vyriausiojo prokuroro Bramets. Mes darome viską, ką galime ir tikimės, kad jo nuomonė bus teigiama. Tokiu atveju šį skyrių irgi galėsime atidaryti. Prisiminkite, kad trys reikalavimai skiriaus atidarimui. Pirmasis e, teismų sistemos reforma, antrasis kova su korupcija, trečiasis pagrindės teisės, visi trys reikalavimai yra patenkinti. Mes e, žinome, kad komisija yra parašysi labai gerą dokumentą. E, komisija mano, kad Kroatija vykdė reikalavimus, bet žaidimo taisyklės yra tokios, kad komisijos nuomonė valstybės narės oficialiai dar turi patvirtinti. Dėl sienų klausimo. E, su Bosnija Hercegovina, e, Serbija ir Jotkalnyje. Yra e, vienas klausimas su jie su jūrų siena tarp dviejų šalių. Mes baigėme jau galutinai susitarti ir pateikti šį klausimą tarptautiniam teisingumo teismui. Mūsų nuomonė tai yra geriausias būdas pagal tarptautinę jūrų teisę spręsti problemą. Dėl santykių su Bosnija Hercegovina ir Serbija mes e, bandome dirbti su abiem šalimis dėl Bosnijos Hercegovinos, e, dėl sienos perėjimo punktų dirbame pagal 24 skyrių ir tikimės, kad e, ta siena taps greitai ES išorės siena, reikia dar su jais dėl to darytis e, dėl tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, pasienio perėjimo punktų, sienos perėjimo punktų klasifikacijos ir panašiai. Mes e, stipriname dialogą čia ir tikiuosi, kad dialogas bus vaisingas galima išspręsti, mano nuomonė, ir kitas problemas. Tai nėra problema, dėl kurių negalima būtų susitarti. Dėl kurios negalima būtų susitarti. Dėl žemės draugų. Paprastai galiu pasakyti. Aš kaip vyriausiasis darybininkas viską padarysiu, ką galėsiu, jog būtų užtikrinta, kad būtų daroma tai, kas reikalinga, kad žemės draugai galėtų ir toliau veikti be trūkdžių ir kad galėtų išlikti tokia organizacija pas mus. Ambasadorius Baryčevič man pasakė ką tik tai, kad procedūra tęsiasi, o jūsų klausimas svarbus, mes jam skirsime ypatingą dėmesį, grįžęs į Zagrebą, aš asmeniškai pasiaiškinsiu, kas vyksta ir noriu Jūs patikinti, kad Jūsų susirūpinimas e, bus išsklaidytas. Toliau klausimas dėl 31 skyriaus bendra užsienio ir gynybos politika, saugumo ir gynybos politika, Kroatija mano, kad kai situacija su draugais iš Slovenijos bus išspręsta, tai nebeliks priežasčių, kodėl e, nebūtų galima daryti šios kiriaus ir dirbti pagal jį greitai. Aš manau, kad šioje konkrečioje srityje Kroatija yra pasižymėjusi gana neblogai. Nuo stojimo darybų pradžios įstojome į NATO, tai jau savaime sako, kad esame pasirengę dirbti šioje srityje, bendros saugumo ir gynybos politikos srityje. E, mes e, esame šiuo metu saugumo tarybos nariai Niujorke ir Kroatija nuolat dalyvauja visuose tarptautiniuose forumuose, pritarėme visiems ES pareiškimams, jau taip vyksta daug metų, mes regioninio bendradarbiavimo taryboje dirbame ir tai labai uh, aiškiai pasako, kad esame pasirengę vaidinti svarbų rimtą vaidmenį. Uh, be, užsienio politikoje, saugumo gynybos politikos srityje. ir kai bus išspręsta problema su Slovenija, manau, kad šis skyrius bus greitai išnagrinėtas. Ar yra dar kokių klausimų, kuriuos neatsakiau? E, komisaras Renas, dėl jo buvo klausimas. Koks, kaip svarbus buvo jo vaidmuo? Aišku, svarbus. Turiu pasakyti, kad komisijos narys Renas labai daug asmenės energijos investavo į sudėtingas aplinkybės, spręsdamas problemas. Ir aš noriu pasakyti, kad jo vaidmo yra svarbus ir jo generalinio direktorato vaidmo yra svarbus padedant mums šiame sudėtingame labai veiksme. Turite suvokti, kad įvedus svertų tam tikrų ar slengščių sistemą, uh, buvo pašalinta nemažai techninių ir kitų kliūčių. Ir be to vargu ar šalis kandidatė galėtų pasiekti sėkmingos baigties, sėkmingų rezultatų. Ir komisija mums labai padėjo, buvo tai naudinga ir valstybės narės, kai kurios mums padėjo, ne tik komisija, nenoriu vardinti jų labai daug dokumentų, prirenkta tūkstančiai puslapių ir galiu pasakyti, kad Oli Renas suvaidino labai svarbu vaidmenį, be jo mes nebūtume taip toli pažengę, kaip kad esame šiandieną. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Grazie, signor negoziatore capo. La parola all'onorevole. Dėkuoju vyriausiam dėrybininkui žodis ponui Kokan. Dvi mintis. Dėkuoju pirmininkė, neturiu klausimų, bet turiu dvi ar tris teigiamas pastabas. Dėkuoju, ponas e, Drobnekai, už jūsų informaciją. Džiaugiuosi girdėdamas, kad jūsų įvertinimas e, sutampa su e, pažangos, pažangos ataskatoje pateiktų įvertinimu. Iš tikrųjų, turime kalbėti apie tęstiną pažangą. Ir tai e, teikia mums vilties, kad ir ateityje mes matysime, kad ta pažanga tęsis. Kaip pasakė ponas Svoboda, dar lieka nuveikti daug darbo, siekiant šį procesą užbaigti. Kol kas jums sekasi neblogai. E, ir visi tikisi, kad tai bus ir ateityje. Bet žinoma, nesitikėkite, kad jums bus pradėta nuolaidžiauti. Atvirkščiai, ko gero, reikalavimai tik tai griežtės jums einant į dėrybų pabaigą. Jūs minėjote taip pat, kad teigiami poslinkiai Kroatijos dėrybose labai e, teigiamai įtakoja ir kitas šalis jūsų regione. Vėlgi tai reiškia, kad jums tenka daugiau politinės atsakomybės, nes kitos šalis e, stebės jūs, o taip pat ir ES e, spręs apie e, regiono šalių ateities plėtros galimybės pasiremdama jūsų pavyzdžių. Na ir žiūrint iš mano šalies Slovakijos, labai malonu matyti, kad Kroatijai gerai sekasi dėl įvairių priežasčių priežasčių, dėl istorinių, kitų priežasčių, kurias e, ponas Drobnikas ir ambasadorius puikiausiai suvokė. Linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. Dėkuoju ponui Kukanui. Žodis poniai Boskurt. Pakaitinė nari. Ne, e, pirmiausia ponė Jonakova. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Kroatijos atstovus su pasiektą pažangą, kuri mums buvo pristatyta. Porą klausimų. Vienas klausimas dėl pabėgėlio. Mano kolegija šį klausimą irgi minėjo. Ar yra kokios nors vilties, kad laikui bėgant bus įmanoma tikėtis, kad bus išspręstas e, tarp Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos pabėgėlių klausimas. Kitas klausimas. Jis susijęs e, su starimu su Slovenija. Kaip jums atrodo, kaip Kroatijos atstovams? ar šiuo metu Kroatijoje vykstančios demonstracijos virs e, reušiamis? Ar dėl to nenukentėtų Kroatijos reputacija? Dabar žodis poniai Boskurt. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau tokį klausimą užduoti. Kalbėjome apie įvairių skyrių atvėrimą, uždarimą ir visi norėtume, kad viskas vyktų taip greit, kaip ir jūs čia sakėte. Bet mane domina vienas dalykas. Komisijos dokumente paminėta data e, praeitįje irgi taip yra buvę ir iš tikrųjų teisingai sakoma, kad e, ne data yra svarbiausia. Bet ar iš tikrųjų jūs galvojate, kad tai, ką užsibrėžėte, galima pasiekti iki 2010 metų pabaigos? Dėkui. Dabar ponas Vaikel, Alde frakcijos šešėlinis pranešėjas. Dvi minutės. Aš sutinku su tais, kurie šiandien sakė, jog šiandien galime būti nusiteikę geriau, kadangi du drąsūs premjerai pasirašė šį sutarimą. Bet turime būti ne tik optimistai, bet ir blaiviai mąstyti, turime būti santūros, kadangi darbas tikrai dar nėra baigtas. kadangi tiek vienoje, tiek kitoje šalyje sutarimą dar reikia ratifikuoti ir gali iškilti įvairių kliučių ratifikavimo. Taigi tikrai politikai turės pasitelkti visą išmintį, kad ne per anksti pradėtų džiūgauti. Pas mus sakoma, jeigu vienas triumfuoja, tai kitas verkia. Tikrai nereikia pirmą laiko džiaugtis, nesakyti, op, neperšokus griovio. Taigi šitą istoriją šis klausimas galbūt, e, ši problema tarp Kroatijos ir Slovenijos dėl sienos pademonstravo, jog sienos yra esminis dalykas. Ir sienų klausimai yra tokie klausimai, kurie neapsiriboja vien dvišalių santykių problematika. To šalis, kurios nori įstoti ES, privalo laiku iki įstojimo išspręsti konfliktus dėl sienų. Pono kolegos Vobodos pranešimas, kurį mes išsamiau nagrinėsime rytoj, įvardyja daug įvairių klausimų bei problemų, su kuriomis dar sudurs Kroatija. Tikiuosi, kad Kroatija supranta, kad dar nėra baigtas darbas, tik man lieka palinkėti jai sėkmės toliau artinant prie ES. Dėkojame. Ponas Angurakis, žodis jums. Θα ήθελα να, να... Dėkuoju, panas pirmininkė. Du klausimai vyriausiajam dėrybininkui iš Kroatijos. Bet e, prieš tai dar norėčiau pasakyti, jog tikiuosi, kad e, jūsų šalis tikrai niekada nepasijus taip, tarsi jau viskas padaryta, kad jau žaidimas baigėsi. reikalas tas, kad šioje sąjungoje e, žaidimo taisyklės nustato didysis kapitalas ir e, lemia didžiosios sostinės. Tikiuosi, kad Kroatija nesigailės neatgailaus ateityje ir sugebės priimti svarbius sprendimus referendumo būdu. Dabar mano klausimai. Pažangos ataskaitoje minima Kroatijos problema kylanti dėl bendradarbiavimo su tarptautiniu tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Bet kokia ta problema, ar tai, kad Kroatija nepripažįsta to teismo? Na ir dar vienas klausimas. Rytoj matysime pažangos ataskaitą. kurioje kalbama apie padarytą pažangą bet į tai reikia žiūrėti visame kontekste. Kalbate apie pažangą viename sektoriuje, bet nekalbate apie kitą. E, visa tai yra nuomonių reikalas. Ką galvoja apie tai patys sektoriai? Na ir labai greitai, gal būtumėte toks malonus ir pasakytume mums, su kokiais praktiniais sunkumais e, ir e, kurie sektoriai konkrečiai susiduria su praktinėmis problemomis. Paskutinis paklaus ponas, ponia Fažum iš Piliečių laisvių komiteto brangus kolegos, kadangi atstovauju Slovenijai, tai ir aš e, pirmiausia norėčiau pasidžiaugti abiejų šalių politinę drąsą pasirašyti sustarimą dėl arbitražo. Tai yra tikras pirmas rimtas tarimas pasirašytas po 2001 metų. Tikiuosi, kad problemos bus teisingai išspręstos, tikiuosi, kad abiejų šalių parlamentuose atsiras reigiamos politinės valios šiam tarimui iki gruodžio mėnesio ratifikuoti. Suprantu, ponė Drobneka, jūsų abejonės. Jūs nenorite išsamei analizuoti šios tarimo dėl arbitražo. Sutarimas šiandien pasirašytas. Bet nepaisant to, vis tiek pagidautume užduoti klausimą, ką Kroatija nominuos į tą ginčių sprendimo instituciją. Užduosiu ir kitą klausimą, kuris iki šiol nebuvo užduotas. Šis klausimas susijęs su pažangos ataskaita. Europos komisija išorės santykių skyriuje kalba apie tai, jog Kroatija bei Slovenija nepasiekė pažangos, spręsdamos klausimą dėl Liublijanska banką, dėl konkrečių indėlių šiame banke likimo. Tikrai namuose labai daug rašoma apie šią problemą, bet pagidaučiau iš jūsų išgirsti, kaip įsivaizduojate problemos sprendimą. E, Dėkoju kolegiai. Dabar e, diskusiją jau baigėme, sulauksime paskutinių atsakymų iš vyriausio dėrybininko lūpų. Pirmas klausimas buvo susijęs su pabėgėlių problema. Noriu truputį smulkiau išdėstyti mūsų e, poziciją šiuo svarbiu klausimu. Be jokios abejonės, mums e, pabėgėlių grįžimas ir integracija yra aukščiausio prioriteto humanitarinis klausimas. Jau sakiau, kad pasiekėme e, nemažos pažangos, e, sugražinant pabėgėlius ir viduje perkeltus asmenys. Kol kas 221 tūkstantis e, vietoje perkeltų asmenų ir maždaug toks pat skaičius pabėgėlių. E, E, sugrįžo į savo vietas, tai pareikalavo didelių pastangų, būsto statybos ir taip toliau. 146 tūkstančiai namų buvo atstatyta. Taip, mes žinome savo įsipareigojimus ir prievalės pagal tarptautinę pabėgėlių teisę ir Sarajevo deklaraciją ir mes e, šiame kontekste vykdome paspartintą būsto programą. Žinoma, finansinė krizė, biudžeto situacija dabar šią problemą kiek apsunkino, bet nepaisant to mes ir toliau tęsime šį darbą kiek tik tai įmanydami. E, tikiuosi, kad e, galiu dar pasinaudoti jūsų kantrybę ir pasakir, pasakyti, kad tarptautinė bendruomenė įvertino mūsų pastangas. Mūsų draugai Serbijoje teigia, kad e, Serbijoje tebe gyvena apie 70 tūkstančių pabėgėlių iš Kroatijos. Mums atrodo, kad šie duomenys pateikti gauti automatiškai nepatikrinus. Pavyzdžiui, e, pažangos ataskaitoje už devintuosius metus sakoma, kad 80 e, tūkstančių kroatų pabėgėlių yra Serbijoje, bet aš noriu pasakyti, kad tai kvestionuotini skaičiai nes e, jie kartais e, du kartus yra užsiregistravę ir kaip pabėgėliai, ir kaip sugrįžėliai. Kai kurie iš jų yra tuo pat metu ir Serbijos piliečiai. Supraskit mane teisingai. Aš sakau savo pastabas ne dėl to, kad prieštarauju kiekvieno teisėjai sugrįžti. Visi, kas nori, turi turėti galimybę sugrįžti. Tačiau e, reikia pažvelgti į tai atidžiau, nes, e, kaip žinoma, nuo karo veiksmų praėjo jau 18 metų. Galiu Jūs patikrinti, kad e, jeigu kalbėsime apie bėgelius, ką bereikėtų, mes padarysime ne tik todėl, kad tokia yra mūsų prievalė e, stojimo procese, bet ir todėl, kad Kroatija yra šalis, kurioje yra gerbiamas žmogaus teisės. Dabar dėl e, terminų 2010. Tikimės pasiekti du dalykus. E, preliminariai uždaryti dėrybų skyrius ir tikimės, kad galėsime pasirašyti ir stojimo sutartį. Nuo to laiko, aišku, prasidės ratifikavimo procesas, bet iki to dar laukia daug sunkaus darbo ir paėdant valstybėms narėms ir komisijai mes tikimės jį nuveikti. Taip, e, sakėte, kad žaidimas dar nebaigtas, jis niekada nesibaigia. E, dirbdamas e, diplomatinį darbą nuo 92 metų, aš puikiai suprantu, kad žaidimas niekada nesibaigia. Dėl tarptautinio tribunolo buvusiai Jugoslavijai, Kroatija turi konstitucinį įstatymą šiuo klausimu E, ji bendradarbiauja su tribunolu 848 tribunolo prašymai buvo pateikti ir mes įvykdėme 847 ir pusę iš jų. Tik tai vienu atveju pagal vyriausiai prokurorą dar yra šiokių tokių problemų. Savo pasisakymę aš apie tai kalbėjau, dabar į smulkmenas nebesileisiu. Jūs, ponė, klausėte, kas arbitražo tribunole bus arbitru Kroatijos arbitru. Nežinau, bet aš tikrai tikiuosi, kad tai bus e, tarptautinės jūrų teisės aukšto lygio ekspertas. Tas atsin, e, naujas dialogas e, paremtas pasitikėjimu, abipusę pagarbą, leis išspręsti Liublenskia bank problemą. Ar dar ką nors užmiršau. Taip, buvo klausimas apie e, sunkumus procese. E, laikas ribotas, aš tik tai paminėsiu keletą skyrių, kuriems skiriame ypatingą dėmesį. Visi, aišku, svarbus savotiškai, bet mes iššūkis greta 23 skyriaus, apie kurį plačiai šiandien kalbėjome, Taip pat e, matome problemą su 22 straipsniu regioninė politika ir struktūriniai fondai. Mums nepaprastai svarbu sukurti administracinius gebėjimus, tai sunku padaryti, susitelkėme ties tuo uždaviniu konkrečiai. Mūsų tikslas ne tik sėkmingai užbaigti dėrybas, bet taip pat ir sukurti administracinės struktūras, kurios užtikrintų, kad Kroatija galėtų veiksmingai funkcionuoti ir gautų naudą iš narystės. Mes nemanome, kad e, stojimo procesas yra e, žaidimas, kurio tikslas yra uždaryti visus darybinius skyrius. Tikslas yra sustiprinti Kroatijos gebėjimus visose srityse, kad mes iš tikrųjų galėtume ES pademonstruoti, jog esame nusipelniusi ES narė, verta narystės. Molto bene. Komplimenti, grazie. Un... Eh, Ačiū labai. Noriu padėkoti Jums už šį pasisakymą. Tikrai manau, kad įvyko labai nuoširdus, įdomus pokalbis. Tikrai ne vienas deputatas galėjo užduoti klausimus Iš šios klausimus jūs labai preciziškai atsakėte, taigi tai lieka tikėtis, kad procesas tęsis ir bus sėkmingai užbaigtas. Dabar siūlyčiau paskelbti trumpą pertraukėlę. Darbą pratęsime 6 valandą, kai nagrinėsime paskutinį darbuotojų punktą. Grazie.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 Colleghi, visto che siete quasi gli stessi di prima, possiamo ridurre l'intervallo. Brangus kolegos. Kadangi daugelis kolegų jau salėje, galbūt ir pradėkime darbą nelaukdami šeštos valandos siūlyčiau išnagrinėti pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl komisijos 2009 metų plėtros strategijos Vakarų Balkanų šalims, Islandijai bei Turkijai. Taigi, pirmiausia pasakysiu, jog labai džiaugiuosi galėdamas būti pranešėju šio klausimu. Tiesa, suprantu, suprantu, kad tikrai darbą arba rimtai darbą ruošiant dokumentą atliko mano kolegos. Taigi noriu ir padėkoti jiems visiems, kadangi jie nagrinėjo klausimus susijusios su šiomis šalimis, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje. Taigi nuoširdus ačiū. Aš net nebejoju, kad ir kolegos pasakys, galbūt kai kurios aspektus netgi geriau paaiškins negu aš. Kodėl mums reikia skubos tvarka šiandien nagrinėti šį pasiūlymą dėl rezoliucijos? Ogi tam, kad laiku ją priimtume. Nelaukiant, kol vadovų taryba priims tam tikrą nuomonę. Kaip žinia, Komisija pradėjo diskusijas dėl plėtros strategijos ir taip pat pamažu artėjimą prie tam tikro galutinio sprendimo. Plėtros politika yra sėkminga, sakyčiau. Pirmiausia, galime pasidžiaugti tuo, kas pastarojų metu įvyko mūsų žemynų rytuose, bet vėlgi supraskime, jog buvo kilę ir sunkumų integruojant į bendryją tas šalis, kurios visai neseniai atgavo ir laisvę, bei tapo demokratiškomis. Vakarų Balkanų šalis dar nuo 2003 metų traktuojamos kaip kandidatės, o dvi iš regiono šalių - Kroatija ir buvusiai Jugoslavijos Respublika Makedonija yra gavusios kandidatės statusą, panašiai kaip Turkija, panašiai kaip Islandija. Bet to mes neseniai susitikome šiame komitete su Islandijos delegacija. Ši šalis patiria ekonominę, finansų krizę, todėl apsisprendė įstoti Europos Sąjungą. Džiugu, kad jau per ankstesnį posėdį įsitikinome, kad Kroatija bei Slovenija pragmatiškai pradėjo spręsti nesutarimus dėl sienos. Dabar pasirašytas arbitražus tarimas, tikėkime, kad jo pagrindu ši problema bus išspręsta. Ką tik beje į mus kreipėsi Kroatijos vyriausias dėrybininkas. Tikėkime, kad Kroatija ir toliau sėkmingai vykdys reformas bei pasirašys protokolą, kurio pagrindu įstos Europos Sąjunga. Be to ir buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje matome pažangos, tikėkime, kad oficialios darybos netrukus su ją prasidės. O valstybės pavadinimo problema tikriausiai irgi greitai bus išspręsta. Dabar Bosnija. Čia mažiau pagrindo optimizmui. Turi būti tiesama šalyje konstitucinė reforma. Bet ne viskas tik tai juoda. Tikėkime, kad vėlgi dėrybų eigoje bus pasiekta pažangos. Perinu prie Turkijos. Tikrai Turkija turi pasistengti, pasitemti daugelį sektorių. Puiku, kad ji pasirašė sutarimą su Armenija. Tai be abejo žingsnis į priekį bet vien to nepakanka. Būtina užtikrinti žodžio laisvę, tikėjimo išpažinimo laisvę. Aišku, pažangos mes neneigiame. Dabar kitos šalis. Juotkalnyje, pavyzdžiui, bei Albanija. Taigi jos žygiuoja teisinga linkme, tik turi tęsti reformas. Savo pastarojo meto sprendimais mes galime tik suteikti šiom šalims tam tikro didesnio optimizmo. Tikėkime, kad tinkami protokolai su jomis bus greitai patvirtinti. Galbūt taip trumpai aš išdėščiau pagrindinius dokumento elementus. Jau anksčiau sakiau, kad pagrindinį darbą nuveikia ekspertai, turintys didžiulę patirtį šioje srityje. Taigi pagaidaučiau, kad ir jie prisidėtų prie mūsų diskusijos. Pone Pak, pirmoji. Ačiū, ponas pirmininkė. Jeigu leisite, pakalbėsiu trimis aspektais. Dvyliktame punkte, skirtame Serbijai, atsižvelgime į tai, kad Serbija suvadino negražų vaidmenį dėl Kosove gyvenančių serbų. Kosove įvyks vietos valdžios rinkimai lapčio viduryje, o Belgradas neragina Kosovo serbų dalyvauti rinkimuose. Pas mane lankėsi Kosovo serbai, jie sako, esą pasirengę dalyvauti rinkimuose, taigi tikrai nepakenktų, jeigu mes tekstą papildytume. Aš e, rytoj pateiksiu tinkamą pakeitimą. Kitas dalykas. 13 punkte skirtame Bosnijai ir Hercegovinai reikėtų irgi pakeitimą padaryti, jį aš pateiksiu rytoj. Taigi šį punktą suskirskime į dvi dalis. Pirmojo dalyje konstatuokime, jog esame patenkinti tuo, kad Bosnija ir Hercegovina pagaliau pasiekė pažangos įgyvendama vizų režimo liberalizavimo planą. Tai yra vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, čia aš pagidaučiau šį beitą pakeisti. Konstatuokime, tarptautinė bendruomenė ėmėsi pagirtinų veiksmų Bosnijoje Hercegovinoje. Bet vis tiek mes norime tikėtis, kad jeigu tarptautinė bendruomenė imasi veiksmų šioje šalyje, tai diskusija turi inicijuoti egzistuojančių sustarimų tarp konflikto šalių pagrindų. To nebuvo padaryta. Taigi atitinkamą pakeitimą aš pateiksiu dar. Toliau. Kažin ar mes teisingai elgiamės 15 punkte minėdami Albaniją bei Jotkalnyje. Albanija atskira istorija. Albaniją reikia minėti atskirai. Albanijoje, pavyzdžiui, opozicija išeina į gatves, o ne į parlamentą. Yra suformuota stabili vyriausybė ir jau tai jau vyriausybės suformavimas yra brandos ženklas. Taigi turime tuo pasidžiaugti, o opoziciją turime paraginti galų gale suvokti, kad jos vieta parlamente, o ne gatvėse. Kadangi jau senai šią šalimi rūpinosi, tai galiu priminti, kad ir šiame parlamente esame prieimę ne vieną rezoliuciją, kurioje mes, tuometinė opozicija, o dabartinė pozicija raginame iš gatvių persikelti į parlamentą. Taigi ir dabar, ir šiuo atveju mes turime paraginti dabartinę opoziciją suprasti, kad už ją žmonės balsavo tam, kad į parlamente darbuotųsi. Taigi atitinkamą pakeitimą aš pateiksiu rytoj mūsų aptarimui. Ačiū. Ačiū, ponia Paka. Ačiū už jūsų pasisakymą. Tikrai labai pragmatiška ir naudinga. Pone Reuter, žodis jums. Jūs e, esate su Turkija susijusiu klausimu pranešėjai. Ačiū. Ačiū, ponas pirmininkė. Tikrai nenorėčiau labai ilgai kalbėti, tuo labiau, kad rytoj mes aptarinėsime pažangos ataskaitas. Bet šiaip, manau, reikėtų neužmiršti poros svarbių dalykų, kurie yra susiję su komisijos strategija, o jį minima ir pažangos ataskaitoje. Teisinė valstybė be abejo svarbi Turkijoje, bet to yra tam tikrų neišspręstų dvišalių klausimų, kuriuos vertėtų paminėti šioje rezoliucijoje. Dabar Turkijoje skirtoje vietoje reikia užsiminti apie teisingumo sistemos reformą. Turkijoje be abejo yra daug problemų. Ir daug problemų atsiranda dėl to, jog nėra tinkamai veikiančios nepriklausomos teismų sistemos. Kai kuriais atvejais teismų sprendimai nėra nešališki, taigi sistemą reikia reformuoti. Bet tam reikia kaip ir bendro sutarimo Turkijos parlamente. Kitas dalykas - Kipras. Praėjusią savaitę mes jau nagrinėjome Kipro problemas. Kalbėjome apie vadinamąjį Ankaro sustarimą. Egzistuoja tam tikrų sustarimų, Turkija yra prisėjimus tam tikrų įsipareigojimų Tiesiog aš nežinau, kas bus, jeigu Ankaros sustarimas ir toliau nebus įgyvendinamas. Taigi, ko gero, ir šio aspekto mes negalime apeiti šiame dokumente. Praėjusią savaitę per bendradabiavimo tarybos posėdį buvo kalbėta apie Erdogano žodžius ištatus ir er Irane. Sakė, Turkija ir Iranas didžiuliai draugai. Tačiau, kažin, ar galime būti tik tai geri draugai ir nematyti žmogaus teisų pažeidimų Irane. Taip pat galbūt ir Turkijos lyderis turėtų mums paaiškinti, kaip jis vertina visą Irano atominės programos klausimų kompleksą. Puiku, kad yra pasiekta tam tikros pažangos sprendžiant kurdų klausimą, tą irgi reikėtų teigiamai įvertinti, o visa kita gali būti perkelta į Turkiją skirtą pranešimą. Ačiū. Ačiū. Pone Naisa, kur yra savo frakcijos koordinatorė. Ačiū, ponas pirmininkė. Maniau, kad visi kalbėtojai bus tik tai iš EPP frakcijos. Ačiū, kad padarėte man išimti pirmininkę. Norėčiau pasveikinti visus, kurie prisidėjo prie šio puikaus pranešimo. Ir dabar keletą pastabų išsakysiu. Galbūt rytoj dar ir pateiksiu pa, e, pakeitimų. Pirmiausia, trečioji pastraipa, aš turiu tik tai anglišką tekstą. Ten e, visas atitinkamas šalis, e, šalis raginamos e, išspręsti savo problemas su kaiminėmis ankstyvame plėtros proceso etape. Taip pat ten sakoma, kad tokie dvišaliai skirtumai turi būti išspręsti atitinkamų šalių. Viskas yra gerai, bet tai neturėtų būti kliūtis šalims jų kelyje siekiant ES narystės. Man atrodo, kad čia šiek tiek per plačiai užsimota. Turime patirties iš darbo su kai kuriomis šalimis kurios, pavyzdžiui, stojo prieš įspręsdamos savo problemas su kaiminėmis ir tai tos problemos tebesitęs. Aš nenoriu, kad tai pasikartotų ir norėčiau, kad e, ta paskutinė frazė būtų suformuoluota kitaip. Man regis, čia yra pernelik toli nueita. Dėl Kroatijos. Aš kuo nuoširdžiausiai tikiuosi, kad Kroatijai pasiseks Darybose iki kitų metų vidurio beliko geras pusmetis. Bet nežinia, ar turėtume apie tai atvirai kalbėti dokumente. Mes tikimės, kad galiu pasakyti, kad tikimės, jog darybos baigsis kaip galima greičiau. Tačiau pasakyti, jog esame įsitikinę, kad tai vyks iki kitų metų vidurio, mano nuomonė yra rizikinga, kadangi niekas nebaigta, kol nebaigta, tą patį galiu pasakyti apie dėrybas. Dėl 11 pastraipos dar norėčiau pasisakyti, dėl Turkijos man susidaro įspūdis skaitant šią pastraipą. Aš skaitau, kalbu dabar asmeniškai, ne frakcijos vardu ir noriu pasakyti, kad man susidaro įspūdis, jog e, dėl Turkijos yra didžiulis nesusipratimas. Mes nedarome visko, kad išspręstume egzistuojančias problemas. Mes sakome, ką turkai turi padaryti, kad pagerintų padėtį, aš tam pritariu, bet tuo pačiu metu sakoma, kad reikia, jog Turkija derintų savo užsienio politiką su Turkija ir taip toliau ir panašiai. Mano nuomonė, čia ne viskas yra gerai. Arba palaikyti reikia dialogą tarp dviejų lygiaverčių partnerių arba e, vykdyti skirtingą užsienio politiką ir gerbti tą faktą, bet negalima sakyti, kad reikia daryti tą, tą ar kažką kitą. Aš ne visiškai pritariu tokiam požiūriui. Ir taip pat manau, kad jeigu bandysime, išspręsime e, Kipro problemą, ar norime, kad jį išsispręstų, turime raginti abi šalis ieškoti realaus sprendimo. Uh, Tokie būtų mano pagrindiniai pastebėjimai, pirmininkė. Ir aš pateiksiu pakeitimų. Jeigu teisingai supratau, tai, kas sakė ponė Paks, aš tada jai iš tikrųjų pritariu dėl Bosnijos ir Cegovinos ir e, Kosovo dėl vizų supaprasnimo. Mano frakcija, e, konkrečiai baronienė Sara Latford šiuo klausimu dirba. Norėčiau, kad mes turėtume vieningą politiką ir vieningą požiūrį ir e, raskime žodžius, kurie tą idėją atspindėtų. Ir tikiuosi, kad tam bus pritarta. Dėkuoju poniai Neits. Aš tikrai jums nepadariau išimties. E, visų frakcijų atstovai turi teisę pasisakyti. Dabar ponas Vyganen, socialistų koordinatorius. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pranešimas yra geras, neturi, neturime didelių pastabų. E, dirbama buvo glaudžiai bendradarbiaujant su šalių pranešėjais, tai labai svarbu. Tai pranešimas ne tiek dėl plėtros strategijos, bėl, bet dėl strateginio dokumento vakarų Balkanų, Islandijos ir Turkijos atžvilgių. E, atsirado naujų dalykų. O daugelį metų žmonės ir politikai Europos Sąjungoje daž, sako, kad institucinė reforma yra kliūtis plėtrai. Dabar, kai ratifikuota Lisabono sutartis, institucinė reforma įvyks ir galbūt reikėtų paminėti tai, kad Europos Sąjunga taip pat yra labiau pasirengusi tęsti plėtrą. Manau, kad mes taip pat turėtume konkrečiai kalbėti apie vizų režimo liberalizavimą šiame pranešime, ypač paminėti Albaniją, Bosniją, Hercegoviną ar apskritai apie tai kalbėti, nes tai yra svarbu visam regionui ir gerai būtų sustiprinti savo ankstesnės nuomonės dėl vizų liberalizavimo šiame komitete. Reikia kai ką iš mūsų pozicijos dar kartą pakartoti. Aš taip pat manau, kad reikėtų kai ką šiek tiek pakeisti tekste, galbūt reikėtų kai ką parašyti papildomai tose pastraipose, kur kalbame apie regioninį bendradarbiavimą, reikia paminėti būtinybę toliau liberalizuoti prekybą, nes kai kurios šalis dar atsilieka. Taip pat man atrodo, kad komisijos strateginėme dokumente yra paminėti kai kurie svarbus dalykai ir mes juos turėtume paminėti savo rezoliucijoje. Tai yra būtinybė e, tų šalių piliečius ir administracijas priartinti labiau prie ES. Dažnai kalbame apie savo piliečius, savo nacionalinės administracijas, tačiau svarbu turėti informacijos politiką ir specialias priemonės, kad tų šalių piliečius labiau priartintume prie ES. Tai neturėtų būti tik tai tų šalių administracijų pastangos. Tų šalių piliečiai taip pat turėtų turėti galimybę palaikyti glaudesnį dialogą su ES institucijomis. Ir Dar paskutinis pastebėjimas dėl Albanijos. Matau, kad ponia pakėtina išvykti. Jau. Aš sutinku su jie, kad negerai e, surašy, sudėti į vieną punktą Albaniją ir Jotkalnyje. Tačiau aš taip pat noriu pasakyti, kad iš tikrųjų negalime kalbėti apie gerą politinę aplinką Albanijoje ir gerą administracijos vyriausybės funkcionavimą, jeigu daugiau kaip beveik pusė parlamento narių nedalyvauja parlamento darbe. Aišku, galime kreiptis į opoziciją, bet taip pat turime nepamiršti to, kad jeigu jie yra už parlamento, galbūt yra tam kažkokios priežastys ir kad galbūt ne viskas taip lengva gal reikėtų atidžiau pasižiūrėti į ten esančią situaciją. Aš nemanau, kad šalyje, kuri nori stoti Europos Sąjungą, opozicija turėtų likti už e, parlamento, bet neturėtume užmerkti akių, galbūt ten yra rimta reali problema. Dėkui. Dabar ponas Taleris, pranešėjas dėl būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kokia yra svarbi ši rezoliucija bei pranešimas. Taigi tekstas yra geras, svarbu iki gruodžio mėnesio apsispręsti mums politiškai dėl šio klausimo. Vakarų Balkanų regionas turi išlikti Europos Sąjungos interesų centre. Kartais atrodo, kad mes jau kiek pavargome nuo kalbų apie šį regioną. Iš dalies dėmesys nukreipiamas ir į kitus regionus. Be abejo, svarbu ES domėtis Iranu, artimais rytais, Afganistanu, tarptautinė klimato krize, tačiau vėlgi negalima ignoruoti ir to, kas vyksta prie mūsų namų durų. Privalome rasti sprendimą, kaip integruoti Vakarų Balkanų šalis. Daug tikiuosi iš naujosios Graikijos vyriausybės. Graikija turi suvadinti labai svarbų vaidmenį, kurio dėja nevaidino pastaraisiais metais. ES netaps rimtu jėgos veiksniu, jeigu į bloką nebus integruoti Vakarų Balkanai nesvarbu, kaip mes vertintume vakarų Balkanus, geriausia vis tiek šį regioną yra integruoti į ES. Negalime apsimesti, neva būtų įmanoma ignoruoti šį regioną. Ignoruodami šį regioną mes ir patys negalėsime būti efektyvūs bei veiksmingi. Taigi manau, kad yra parintas labai puikus laikas šiai rezoliucijai ir aptarti ir priimti. Be abejo, atitinkamus tekstus dar įmanoma gerinti, bet vėlgi negalima visų pageidavimų sukimšti į, į rezoliuciją bei pranešimą. Kai dėl Makedonijos, tai jai skirta teksto vieta yra visai nebloga. Be to, neseniai pasiektas sutarimas su sienos su Kosovo demarkavimo, šie aspektai reikėtų įtraukti į tekstą, kadangi šis atvejas rodo, kaip įmanoma problemas atsakingai spręsti. Tiek Priština, tiek Skopija šią problemą dėl sienos demarkavimo puikiai išsprendė, pasirašė sutarimą ir parodė, kaip šioje Europos dalyje yra įmanoma spręsti problemas. Ačiū. Presione dei koordinatori e dei relatori, a cui ho dato spazio senza limiti di tempo. Dėkoju. Suteikiau pakankamai laiko pasakyti visiems koordinatoriams, bet laikas mus spaudžia, teks man griežčiau pasakymų laiką kontroliuoti, yra norinčių dar nemažai pasisakyti ir e, vargu ar galėsiu suteikti žodį pakaitiniams nariams. Bet pirmiausia, ponė Naku. Ačiū, ponas pirmininkė. Noriu išsakyti padėką už šią rezoliuciją. Beje, pateiksiu tam tikrų rekomendacijų, taip pat ir rytoj pateiksiu pakeitimus. Tai, ką aš sakau, susiję su devintuoju bei dešimtuoju punktais rezoliucijos pasiūlyme. Visos šalies politinės jėgos yra labai silpnos, labai negausios. Taip pat politinės partijos dar nėra atsistoję ant kojų. Taigi manau, kad Graikija bei Makedonija turi kažkaip išspręsti savo nesutarimus dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo. Be abejo, niekas nenori trukdyti šiai šaliai integruotis į ES, bet kita vertus, negalime užmiršti ir šio aspekto, kad Graikija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija vis dar kai kuriais klausimais neranda bendros kalbos. Todėl nebūtinai ES reikia per jėgą priimti į savo gretas vis naujų valstybių. Be abejo, turime remti šią Balkanų šalį, tačiau tuo pat metu turime ir tarpusavyje būti solidarus. Taigi, tokius pakeitimus aš ir pateiksiu rytoj. Pone Ibragizovič. Ačiū, ponas pirmininkė. Iš esmės aš sutinku su tuo, ką prieš tai pasakė ponė Pak. Bet jeigu leistumėte, papildysiu jo žodžius. Taip pat vėliau pateiksiu vieną pakeitimą. Dokumente kai kurie aspektai yra būdingi visoms Balkanų regionų šalims. Kova su organizuotu nusikalstamumu, kova su korupcija, bendradarbiavimas su tarptautiniu tribunolu ir kiti klausimai yra būdingi arba svarbus visoms regiono šalims. Kita vertus, ne visais atvejais mes esame nuseklo Aš palankiai vertinu antrąjį punktą, kuriame kalbama apie bendradarbiavimą su tarptautiniu tribunalu. Bet kitur yra konkrečiai įvardyjamos tam tikros regiono šalis. Sakoma, ten arba kitur reikia aktyviau kovoti su korupcija. Galbūt to nedarykime, tos problemos būdingos ne vienai šaliai, o visam regionui. Taigi būkime nuseklus ir neįvardykime tik tam tikrais atvejais atskirų valstybių. Be to būtų galima juk ir Serbiją paraginti pasistengti tam tikras problemas išspręsti. Tikrai neminėkime konkrečių šalių šiame tekste, nes problemos būdingos joms visoms. Tai būtų teisingiau. Be to mes pateiksime ir porą pakeitimų. Sutinku ir su ponios Pak komentaras dėl Bosnijos. Šiame tekste ne viskas yra labai teisingai, ne viskas yra teisingai suformuluota. Ne viskas yra bloga, ne viskas yra gerai. Reikia vėlgi pasiekti didesnio subalansuotumo. Jį pasieksime atsižvelgdami į mano pateiktą pasiūlymą, kurį pateiksiu rytoj. Dabar Juotkalnijos bei Kosovo sienos klausimas irgi yra nagrinėtinas. Kolega Kovačev, per 2 minutį. Pone, kov, ponas Kovačev, 2 minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pateikti bendrą pastabą. Kalbame apie pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl komisijos 2009 metų plėtros strateginio dokumento. E, čia apibendrinama tai, e, ką mes kalbėsime rytoj, kalbėdami atskiras skirtas šalis. Ir neturėtų būti didelio skirtumo tarp šios rezoliucijos ir tų rezoliucijų, kurios yra skirtos atskirom šalims. Pavyzdžiui, devintame punkte <clears throat> aš matau, kad Makedonijai bus nustatyta data dėryboms, o ponas Taleris sako, kad dėrybos prasidės artimoje ateityje, todėl aš pateiksiu savo pakeitimą dėl šio punkto. Toliau taip pat Europos e, parlamento pereitoje kadencijoje, e, kalbant apie Makedoniją, buvo kalbama apie problemas su kaiminėmis valstybėmis, e, buvo kalbama apie žiniasklaidoje skleidžiama neapykanta, apie vadovėlius, kuriuose kalbama apie istorinį paveldą ir taip toliau. Aš manau, kad istorija neturėtų būti naudojama politiniai argumentacijai, sprendžiant dabartinius politinius klausimus. Macedonijos, Makedonijos valdžia taip pat turėtų garantuoti e, teisės tiems, e, kurie etniškai e, yra kitų grupių atstovai. Dėkuoju ponai Kovačevui. Pone Koppa, dvi minutės. Ačiū, ponas pirmininkė. Noriu pasveikinti šio teksto autorius. Tikrai matome, kad šiame tekste buvo stengiamas atsižvelgti į pastaruoju metu tam tikrą pagreitį įgaunančią plėtros, įgaunančią plėtros procesą. Pastaruoju metu plėtros klausimai darosi vis aktualesni, pirmiausia ir Turkijos kontekste. Mes, pavyzdžiui, siekiame, kad tekste nebūtų minima plėtra. Šis dokumentas skirtas Vakarų Balkanams. Manau, kad mums reikia tokių formuluočių, pagal kurias būtų aišku, jog Europos parlamentas pageidauja, kad ES savo vystimės atsižvelgtų iš jų šalių pasiekimus. Yra palankiai vertinama šalių pažanga dokumente, bet man vėlgi labiau patiktų jog būtų atsižvelgta į tai, ką pasakė ponas Brabacas, kalbėjęs apie Serbiją bei jos bendradarbiavimą su tribunolu. Atrodo, kad taryboje dar yra rimtų abejonių dėl Serbijos ir abejonių ir dėl tam tikrų vienašališkų veiksmų. Kaip ten bebūtų, pabrėžkime šiame dokumente labiau teigiamus dalykus, o ne sureikšminkime neigiamus. Toliau. Dvišaliai klausimai, ko gero, nėra svarbus ir jie neturėtų įtakoti plėtros proceso. Svarbi, taip sakant, realybė Todėl kelkime patys savo klausimą, kokios problemos turi būti išspręstos iki šaliai kandidatai įstojant į ES. Kelkime klausimą, kas privalo būti išspręsta. Dabar Turkija. Sutinku su Omen Reuten komentarais dėl Turkijos. Tikrai atitinkamas teksto vietas dar reikia papildyti. Bet vėlgi viską reikėtų sieti su geros kaiminystės santykiais. Tai pasakytina be abejo apie Turkijos santykius su Graikija. Egėjo jūroje yra buvę rimtos karinės įtakos ir ko gero tikrai neprisideda prie šalies perspektyvos įstoti Europos Sąjungą. Ponas Braidė, dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė, Tik tų dalykus norėčiau pasakyti apie Islandiją. Čia apie tai kalbama 16 rezoliucijos punkte. Visų pirma, Islandijos valdžia nusiteikusi entuziastingai ir atsakė į komisijos klausimyną labai greitai per šešias savaitės. E, girdėjome poną Johanseną, e, Islandijos ambasadorių Europos Sąjungoje ir dabar vyriausiai dėrybininką, sakant, kad jis norėtų, kad komisija greitai sureaguotų į Islandijos atsiųstus atsakymus. Tai svarbu, nes susiskaldimas skirtumai tarp politinių partijų ir e, plačiosios visuomenės dėl stojimo klausimo egzistuoja. E, drauge buvome susitikę su Islandijos parlamento delegacija. Taigi, e, reikia atsižvelgti į e, skirtingas nuomonės egzistuojančias e, tarp politinių partijų ir plačiosios visuomenės Islandijoje. Dėkoju ponui Breida, ponas Mavronikovas dabar. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti šį tekstą, pakomentuoti tą teksto vietą, kurioje kalbama apie Turkiją. Norėčiau pakomentuoti ir su Kipru susijusius aspektus. Tekstas netenkina manęs, jį vertant iš šios Turkijos bei Kipro perspektyvos. Turime aiškiai suvokti, kad Kipras ES narė. O Turkija net neįgyvendino Ankaros protokolo. Turkija nėra ES narė, taip pat e, nei Kipro laivams, nei lėktuvams netvėrė savo nei jūrų uostų, nei oro uostų. Taip pat ir per pastarojo metų konsultacijas nėra pasiekta persilaužimo. Nuolatos kalbama, kad pasiektas sutarimas tarp dviejų valstybių. Todėl mes norime pateikti pakeitimų, nes išvelgiame tekste dar problemų, kurios aktualios ne tik Kiprui ar Turkijai, bet visai Europos Sąjungai. Tikėkime, kad gruodžio mėnesį bus pasistumėta į priekį. per Kipro ir Turkijos konsultacijas. Tačiau vėlgi galvokime, kaip bus su Turkijos stojimo į ES perspektyvą, suvokime, kad Kipro problema yra esminė visai ES. Ačiū. Uh, you, Ponas Kukan. Dėkui, panas Prinkė. Pasakysiu, dėl ko aš esu susirūpinęs. Mes įvairias šalis sudėjome į vieną rezoliuciją. Daug šalių ir dažnai labai skirtingų šalių. Aš manau, kad šis dokumentas turėtų būti labai gerai subalansuotas, jame turi būti labai tiksli pusiausvyra. Aš manau, kad dokumentas, kurį jūs patikėte, turi tam tikrą pusiausvyrą su kai, kuri, su kai kuriomis pastabomis, ponios Pak, ponios Neits pastabomis, jį galima būtų priimti. Bet aš manau, kad vis tiek jį reikėtų preciziškai patikslinti. Aš nemanau, kad turėtume leistis į smulkmenas, kalbėdami apie kiekvieną atskirą šalį. Tai galėtų galbūt akcentuoti vieną ar kitą šalį, bet tas dokumentas turėtų būti vieningas ir nuoseklus. Tad jums tenka lyderio vaidmuo siekiant e, tokio dokumento ir balanso. Dėkui. Grazie, onorevole Kukan. Dėkui, ponui Kukan. Pabaigoje, žinoma, apibendrinamas dar pasisakysiu, bet iš karto dabar noriu pasakyti, kad aš bandžiau kiek galima daugiau erdvės suteikti jūsų pastaboms, o dabar ponas Katolydys. Aš norėčiau sugrįžti prie ponios Neits vienos iš pastabų, kai ji sakė, kad turėtume pažvelgti į abi pusės, kai kalbame apie Kipro problemos sprendimą. Bet kokios yra tos dvi šalys, pusės? Kai kalbame apie Turkiją, tai ar eina kalba apie dvi bendruomenės gyvenančias Kiprė? Manau, kad turėtume galvoti apie Turkijos, kuri yra E, šalis kandidatė ir stengiasi įstoti į Europos Sąjungą ir kalbėti apie jos atsakomybę. Dėkoju ponui Kasulydis. Dabar ponė Svensen, pakaitinė nari. Ponas Svensen. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėjau tarti porą žodžių apie 11 punktą. Taigi tikrai tai yra sudėtingas klausimas. Tikrai, manau, atėjo laikas konkrečiai įvardinti tam tikras problemas, kurios egzistuoja Turkijoje. Pavyzdžiui, mažumų teisės, etinės mažumos. Taip pat mes žinome, kad egzistuoja problemų tarp ekomeninio patriarchato bei vyriausybės yra Turkija uždaromi kunigų seminarijos, taip pat ir vyriausybė ragina savo procesus atsižvelgti į visas bendruomenės, bet to nepakanka. Konkrečiai įvardinkime probleminius atvejus, konkrečias bendruomenės, su kuriomis reikia Turkijai išspręsti tam tikras problemas. Ponas pirmininkė, dar apie Turkiją pakalbėsiu, kadangi tai svarbu. Svarbu aiškiai pabrėžti reikalo esmę, kas ant kortos pastatyta. Reikia įvardinti esminius klausimus, dėl kurių stringa ES dėrybos su Turkija. Mes, aišku, esame už dėrybų tęsą ir už tai, kad, Europos, kad Turkija taptų vieną dieną ES nare. Grazie onorevole Svensson. La parola al collega Weigel, che è relatore ombra per la Croazia. Dėkoju ponui Svensson, e, ponas Weigel, šešėlinis pranešėjas Kroatijos klausimų. Aš norėčiau padėkoti ponui pirmininkui už trumpą, bet išsamų tekstą. Aš irgi manau, kad nereikėtų toliau ilginti šio dokumento. Pateiksiu tik porą pastabų. Sutinku su tuo, kas buvo sakyta jog reikia atsargiai formuoti trečiąjį punktą. Kitaip tariant, neišspręsti dvišaliai klausimai turėtų būti sprendžiami suinteresuotų šalių, konflikto šalių. Bet jeigu tai yra sienos klausimai, tai sienos konfliktai, nesutarimai gali turėti didesnį poveikį. Atitinkamai rytoj planuoju pateikti pakeitimą, tikėdamasis pakeisti trečiojo punkto formuluotę. Net ir kalbant apie Kosovą, turėtume pabrėžti, kad Kosovo valdžia yra atsakinga už serbų mažumos apsaugą tas dalykas ir esminis apsprendžiantis Kosovo santykius su kaiminė Serbija. Bet to supraskime, kad Kosovo serbai nesijaučia saugus. Galiausiai, mes turėtume į du atskirus punktus arba pastraipas išskirti Albaniją bei Jotkalnyje. Nesumeskime jų į vieną krūvą, skirkime joms po vieną atskirą punktą. Kiekviename punkte atskirai paminėkime abiejų šalių pasiekimus. Ačiū. Grazie onorevole. Eh, dunque eh, abbiamo un problema con gli interpreti. Per... Dėkoju. Dabar iškilo laiko problema, tad paprašyčiau ir paklausčiau pono Komatsakos, ar jis negalėtų pasakyti trumpiau nei dvi minutės, nes noriu dar suteikti žodį komisijos atstovui ir pats paskui dar atsakyti į klausimus. Ačiū. Kalbėjote jūs trumpai, tai ir aš trumpai pasakysiu. Pirma, ačiū už mums patiktą tekstą. Aš pagėdaučiau, kad Balkanų šalis turėtų tą europinę perspektyvą tačiau atitinkamos šalis be abejo turi atitikti atitinkamus kriterijus, turi gyvendyti atitinkamus reikalavimus. Tai yra gyvybiškai svarbus dalykas. Ir vienas iš svarbiausių principų yra geri kaiminysės santykiai, o šis aspektas ypač Balkanuose yra aktualus. Aš sutinku su ponia Kopala bei kitomis, kad žino, ar konfliktai su kaimininėmis šalimis nesukels problemų stojant ES atitinkamam šalims. Tikrai reikia šį aspektą paminėti rezoliucijos pasiūlyme. Taip pat būtų galima pakeisti 3, 9, 10, 11 punktus. Visur svarbu pabrėžti gerų kaiminystės santykių svarbą nes e, tai apsprendžia galimybę įstoti Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū. Dėkui. Komisija pasistengite kalbėti kiek įmanoma trumpiau, kadangi tikrai laikas e, spaudžia. Taigi trumpai. Noriu padėkoti pirmininkui už rezoliucijos pasiūlymą, kadangi ji atitinka tai, ką komisija užfiksavo savo strategijame dokumente. Trumpai porą pastabų, o pakeitimus mes pateiksime komiteto sektoriatui. Antras punktas dėl tribunolo. Taryboje yra priimta formuluotė besąlygiškas bendradarbiavimas su šiuo tribunolu yra esminė sąlyga. Dešimtas punktas. Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Čia pabrėžkime, jog svarbu išspręsti pavadinimo problemą nes tai kliūtis šiai šaliai integruojantis Europos Sąjungą. 11 punktas. Turkija be abejo yra pasiekusi pažangos įgyvendama Kopenhagos politinius kriterijus. Tai gal tą ir paminėkime. Tiesa, Turkijos baudžiamojo kodekso 301 straipsnis nebėra taikomas sistemingai, jo nebėra, ribojama žodžio laisvė, atitinkamai Turkijos visuomenėje gali laisviau vykti diskusijos tame tarpe ir tais klausimais, kurie tradiciškai kaip jautrus vertiname. Pernai priimtas e, fondo įstatymas e, išsprendžia tam tikrus e, ginčinus klausimus, taip pat ir vyriausybė yra pradėjusi dialogą su kai kuriomis e, religinėmis e, ne islamo bendruomenėmis. Tai yra padrasnti ženklai. Kita vertus, galima pabrėžti, jog Turkijos žodžio laisvės bei tikėjimo laisvės įstatymas nesuteikia pakankamų garantijų tokių, kaip numato Europos žmogaus teisų konvencija. 15 punktas. Albanija du kartus yra raginama tęsti reformas ir tik po to komisija ragdama paremti savo nuomonę. Tai vėlgi galbūt pakeiskime tekstą, naudodami standartinės formuluotės. 16 punktas. Čia tai yra sakoma, jog Islandija beveik atitinka bendrijos teisės aktų reikalavimus. Tačiau vėlgi, vadovaujantis Kopenhagos bendraisiais kriterijais, būtų galima paminėti ir šalies seną demokratinę tradiciją. Tai tiek. Ačiū labai, ponas pirmininkė, uždėmesį. Grazie, la sua concisione è incommiabile, vedrò di eguagliarla. Eh, ho preso nota dei vari vostri. Eh, gerai, ka, ačiū, kad kalbėjote trumpai. Aš atsižvelgiau į tai, ką jūs pasakėte, į jūsų kritiką. Albanija, Jotkalnyje turėtų būti atskirtos. Eh, jūs kalbėjote apie Turkiją, būsę Jugoslavijos Respubliką, Makedoniją. E, buvo paminėti kiti dalykai, kurie nesusiję su konkrečiomis šalimis, bet kai kuriais veiksmais, pavyzdžiui, priekybos e, liberalizavimas, e, Serbijos bendarbiavimas su Hagos teismu. Tai yra tik keletas pavyzdžių. Aš dirbsiu su visais jumis, vėlai pakoreguosiu tekstą, kad atsižvelgčiau į jūsų pakeitimus. Kaip žinia,